ponui Peteriui Hastingsui, kad atvyko pas mus. Mums labai malonu, kad atvykote. 14 dabar darbo tvarkės punktas. E, nauja versija dėl pasiūlymo pranešimas e, dėl Eurodak. E, pirštų spaudų palyginimas. Mūsų pranešėjai yra ponė Makovėjai, negalėjo atvykti posėdį šiandien. E, ją pakeis ponas vos ją pakeis. Ir ponas Hastingasas lankosi pas mus. Ir e, pirmiausiai suteiksiu e, Pirmiausia, teiksiu žodį ponui Fos, kuris yra pranešėjas atstovas. Ačiū pirmininkė. Dabar pristatysiu e, Monikos Makoviai pranešėjas e, mintis. Ji e, sveikina naują komisijos pasiūlymą. Reglamentas dėl Eurodak yra labai svarbi prieglopščio paketo dalis. Eurodak vaidina labai svarbu vaidmenį, e, bandant e, užtikrinti, kad prieglopščio nebūtų prašoma keletą kartų dabartinėme pasiūlyme yra numatyta teisės saugos institu, institucijų galimybė prašyti Europolo palyginti pirštų e, atspaudus, kurie yra Eurodak, bet tik tai siekiant kovoti su terorizmu ir rimtais nusikaltimais, o ne e, daryti tai atsitiktinių pagrindų. E, naujas pagrindas Eurodak atsirado po dėrybų dėl ES prieglopščio paketo, siekiant uh, E, baigti visus dokumentus rengti iki šių metų pabaigos. Komisija aiškinamajame rašte pasiūlymui apie tai ir kalba. Visos frakcijos apie tai žino. Pranešė visiškai pritarė komisijos pasiūlymui. Ji taip pat yra pateikusi nemažai pakeitimų, yra sugrupuoti techninius pakeitimus, pavyzdžiui, sudėnimas su Lisabono sutartimi kryptimi, nuorodos į naują e, versiją direktyvos dėl kvalifikacijų. Taip pat e, dar e, siekime paaiškinti tekstą dėl tokių dalykų kaip žodžių pakeitimas, technologija keičiama į techniką, 14 straipsnėje ir taip pat numat yra pakeitimų dėl komisijos vaidmens painamojų laikotarpių, dėl statistikos duomenų ir e, galimybės naudotis duomenimis ir kontrolės. Taip pat siūloma e, paminėti Europos duomenų apsaugos pareigūną pačiame tekste reglamento ir e, norima, kad būtų duotos garantijos, jog bus numatyta apsauga ir kad bus Pirmiausiai turi būti naudojamasi nacionalinėmis e, duomenų bazėmis, kuriuose saugomi pirštų spaudai, tik patu, paskui kreiptis į kitas duomenų e, bazės, numatyti elektroninio prašymo galimybę tam, kad būtų galima e, užkirsti kelią e, teroristiniams veiksmams, taip pat tyriant teroristinius nusikaltimus. Ir Taip pat yra e, pagrindo manyti, kad palyginimas su Eurodac duomenų baze leis e, užkirsti kelią ir tirti kriminalinius nusikaltimus ar užkirsti kelią jiems ir taip pat reikalinga tam tikrai e, žingsnius numatyti, kaip kreiptis e, į duomenų bazę. Pirmiausia, e, paskirtoji institucija turi kreiptis e, elektroniniu būdu paskui e, tvirtinančio institucija turi tai patvirtinti ir tada ši institucija e, perdada prašymą nacionaliniam kontaktiniam punktui. Jeigu gaunamas e, teigiamas atsakymas, teisėsaugos institucijoms neatskleidžiama atitinkamo asmens pavardė, pranešėja mano, kad yra svarbu, kad parlamentas laikytųsi savo ankstesnių įsipareigojimų dėl prieglopščio paketo ir uh, dirbtų e, toliau, siekdamas, kad būtų sutarta kaip galima greičiau. Orientacinis balsavimas vyks e, Libė komiteto posėdžio metu gruodžio 17 ar 18 dieną. Ačiū. Thank you. Now. Ačiū. Dabar aš kreipsiuosi į komisiją ir į pirmąjį Kiprą. Pirmiausia, komisija, ar norėtumėt pakomentuoti tai, ką ką tik išgirdome apie pranešimą, prašom komisijos. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai dėkoju pranešėjui už projektą. Jau dabar galiu pasakyti, kad komisija yra pasirengusi e, priimti kai kuriuos praktinius pakeitimus, kurie turbūt bus priimtini ir tarybai. E, tą galiu pasakyti po ten įvykusių diskusijų. Šiandien išklausysiu kitų parlamentarų, kad e, sužinočiau, kokiu kitų pakeitimų galime tikėtis ir kuriuos mes galėtume pasvarsyti per artėjančius e, trilogus ar jų belaukdami. Kaip žinote, visi siekiame sukurti politiškai bendrą prieglobščio sistemą ir ją patvirtinti iki šių metų pabaigos. Mes manome, kad tai bus įmanoma ir tikimės, kad gerbiami kolegos galės, e, m, leis, galės pasiekti kartu su mumis to termino ir e, mes dirbsime taip, kaip planuojame. Labai laukiu tolesnio bendradarbiavimo su šešėliniu pranešėju, šešė, su pranešėju, šešėliniais pranešėjais ir su kitais kolegomis per artėjančius trilogus. Ačiū. Pirmininkantis Kipras. Thank you, Chair. Thank you for the honor and for... Ačiū pirmininkė, ačiū už pakvietimą. Kaip jūs turbūt jau žinote, nuolatinių atstovų komitetas vakar aptarė ir patvirtino pakankamą balsų daugumą e, mandatą tarybai. Mes manome, kad vakar priimtajame tekste yra pakankamai papildomos vertės išplaukiančios iš diskusijų darbo grupėse taryboje. Taryba yra pasirengusi pradėti neformalius trialogus su parlamentu. Kaip jau sakė pranešėjas, kuriam mes labai norėtume padėkoti, e, už pranešimą. E, EUDAC yra paskutinis, e, paskutinė grandis, kurios trūksta, kuriant Europos e, prieglupščio sistemą. Ir tą galima padaryti gana greitai suformuojant šį dokumentą. EUDAC yra naujas tekstas, bet iš esmės jis nuo 2008 metų rengiamas jau ketvirtą kartą, ketvirtosius formuluotė. Iš dalies jis atspindi tai, kas buvo padaryta 2008 metų birželio gruožio mėnesiais ir be to dar įtrauktos nuostatos dėl geresnės prieigos prie teisės, saugos, teisės varkos institucijų duomenų. E, bendrai taryba yra dėkinga už tai, kad parlamentas remia tikslą įkurti bendrą Europos prieglupščio sistemą iki šių metų pabaigos. Labai Dėkojame už tai, kad jau dabar prisidėjome prie kitų e, prieglapščio sistemos e, kertinių akmenų kūrimo, prisimenant Dublino sprendimus ir tarybos pasiektus sprendimus susijusius su Eurodak. Eudak. Aš tikiuosi, kad parlamentas sugebės išlaikyti savo poziciją ir ją įtvirtinti ir mes e, pasieksime uh, mūsų tikslo šių metų pabaigoje. Ir pirmininkaujantį valstybę, ir kitos valstybės narės stengiasi uh, tenkinti politinius įsipareigojimus visapusiškai. Pakartosiu dar kartą, kad esame uh, už, dėkingi už jūsų bendradarbiavimą iki šiol ir uh, labai lauksime tolesnio bendradarbiavimo su jumis iki pat šių metų pabaigos, išlaikant pagreitį. Uh, Ačiū. O dabar laikas suteikti žodį duomenų e, stebėtojus. E, asmens duomenų apsaugos pareigūnui Peteriui Hastingsui. Ačiū. Dėkui, kad e, pateikėte savo reakciją į nuomonę, kurią aš jums atsiunčiu rugsėjo pradžioje. Ne pirmą kartą te nuomonė rengiama šią temą. Kai kas e, jau minėjo, kad e, turime visą istoriją. 2009 metais dvi nuomonės paskelbiu, viena jų buvo labai pozityvi, joje buvo iš esmės atnaujinamas Eurodak reglamentas, o kitoje nuomonėje buvo labai kritikuojamos e, teisės įgyvendinimo e, E, galimybės. Nuo 2009 metų labai daug kas pasikeitė. Tarptų svarbių pokyčių yra ir Lisabono sutarties įsigaliojimas be bejonės. Tai pakeitė aplinką ES, įskaitant ir e, dėmesį pagrindiniams teisėms, jos dabar labiau akcentuojamos. E, atsakinga komisijos narė prisiekė kad bus netoleruojamas pagrindinių teisių pažeidinėjimas, pažeidimas. Mane šokiravo e, tai, kad komisija naudojosi tokiais terminais ir kad komisija šį kartą nusprendė nesinaudoti savo politiką ir e, savo pasiūlymams netaikyti labai kritikuojančios e, poveikio vertinimo studijos. E, dėl mano nuomonėje paminėtų priežasčių tokia studija nebus atliekama ir šį kartą. Todėl aš apgailestauju, kad net ir jūsų komitetas negali visapusiškai įvertinti tokio svarbaus dokumento. Aš išskyriau teisės įgyvendinimo svarbiausią elementą, svarbiausius elementus dabar, kai nėra atliekamas poveikio vertinimas. Noriu pabrėžti, kaip kad ir darau savo nuomonėje, kad visiškai suprantu, jog duomenų bazės su pirštų ant spaudais e, egzistavimas gali būti naudingas kaip papildoma priemonė kai kuriuose bylose, kai kuriais atvejais. Bet e, mums nereikia įrodyti, kad tai yra naudinga, nes tai be jokios abejonės reikštų, tikslingumo ir e, ribotumo principo pažeidimą. Prieiga prie pažeidžiamų žmonių duomenų iškyla klausimai, ar iš tiesų tai yra reikalinga. Aš e, kritiškai išanalizavau komisijos pasiūlymą ir galiu pasakyti, kad e, ten menkai kas e, parodo, kad e, tokia prieiga yra būtina ir kad ji yra adekvati. Alternatyvių veiksmų analizės nėra, pavyzdžiui, e, dabartiniai, dabartinės teisinės priemonės, įskaitant ir pirštant spaudų naudojimą bendrai. Ir galiu pasakyti, kad būtinybė nėra tas pats, kas e, subalansuoto susitarimą su taryba stoka. Jeigu bus teigiama, kad stokojama tam tikros grandies, tai, manau, klaidinsime visuomenę. Kam dabar iškilo grėsmė? Um, teisinė priemonė, kurią kūrime dabar, bus taikoma tik tiems, kurie prašo prieglopšio. Taigi, jeigu pirštant spaudai bus randami nusikaltimo vietoje, tai per Eurodac duomenis bus galima nusikaltėlį ieškoti tarp prieglopšio siekiančiųjų. Bet apie visus kitus asmenys, apie visas kitas visuomenės grupės duomenų nebus ir pirštams podai nebus sukaupti. Todėl aš manau, kad e, šis komisijos pasiūlymas dabar yra tarsi stumiamas į priekį. Ir komisijos ir tarybos pastangos, manau, yra klasikinis pavyzdys rodantis, kad kuriamos galimybės naudotis duomenimis, kurie atsitiktinai yra surinkti kitam tikslui. Bet reikia sukurti labai griežtų saugiklių, kad renkami duomenys apie prieglopščio siekiančiuosius nebūtų naudojami jokiems kitiems tikslams. Jeigu teisės aktų kuriejas nuspręstų dėl tam tikrų tik jam žinomų priežasčių um, sąžiningai pritaikyti šios duomenys kažkiam kitam tikslui, manau, kad vis tiek dar reikėtų veiksmingesnių saugiklių. Pavyzdžiui, tai gali padėti pastumėti į priekį tyrimą. Jeigu išanalizuotumėt e, šios tekstus, tai pamatytumėt, kad tai yra beprasmis dalykas. Jeigu rašote E, pirkinių sąrašą. Tai jūs galite vieną ar kitą elementą išbraukti ir niekas nepasikeis. Bet rengiant šį dokumentą, akivaizdžių matome e, nurodymų, kad e, duomenys bus e, prieinami tik tuo atveju, jeigu nusikaltelis yra prašęs prieglopščio. Jeigu taip nėra, tai bus pažeidimas. Aš manau, kad tikrinimas turėtų būti visiškai nepriklausomas. Tai turėtų daryti nepriklausoma institucija, greičiausiai teismo institucija. Taigi, jeigu peržvelgsim sąlygas, kurios yra siūlomos, tai e, pirmiausia turėsime pripažinti, kad šios nuostatos yra surašytos labai atidžiai. Bet e, vis tik galėčiau pasakyti, kad e, nėra sukūriami reikalingi saugikliai E, kovojant su toli siekiančiais pažeidimais. Prieš mėnesį maždaug iš savo komentarę sakiau, kad toks e, reiškinys atspindėtų pagrindinių teisų eroziją, kuri įsibėgėja. Nenoriu daugiau tą temą ir kalbėti. O dabar aš e, pasiūlyčiau, kad pranešėjas ne tik išbrauktų tam tikrą, ne tik iš, prašė, ne tik išbrauktų tam tikras pranešimo dalis, bet ir um, aptartų didžiausią aktualiją šiuo metu ir e, dėl jos komitetui pateiktų įtikinamą atsaką e, atitinkamų lygių dėl saugiklių. Baigdamas aš galėčiau pasakyti, kad turiu papildomų pasiūlymų, detalesnių pasiūlymų. Jeigu per artimiausią savaitę liks laiko papildomiams pakeitimams, jeigu galėsite jas panagrinėti, tai aš tai padarysiu, bet aš savo laiką norėčiau paskirti e, problematiškiausiam klausimui. Ir tai yra viskas, ką aš norėjau pasakyti. Jeigu tai yra būtinas baigiamasis dokumentas subalansuoti sutarimui su taryba, tai jis netitinka žmogaus teisų standartų. Ir tai bus legitimu tik tada, kai tai bus būtina ir proporcinga, e, atsisakant saugiklių, kurie buvo taikomi dešimt metų. Ačiū. Ačiū už briefingą, ponė Hastingsai. Dabar pradedam diskusiją, kaip visada. Pirmoji ranka. Ponas Dejong, žodis jau. Ačiū pirmininkė. Labai noriu padėkoti ponai Hastingsui, kuris e, visuomet e, yra objektivus ir turi pakankamai drąsos mums pranešti tiesą. Anksčiau tai pasitikdavo jam lankantį šiame komitete ir aš džiaugiuosi Mm, turės galimybę atstovauti Niderlandams pirmose darybose dėl Eurodak ir turėjome išorės pasaulį paaiškinti, kodėl mums reikia e, rinkti prieglopščio prašytojų pirštų anspaudus, turėjome mūsų kolegas darybų metu įtikinti būtinybę šio veiksmo, aš visiškai pritariu šiam pasiūlymui, nes e, jeigu jau galioja Dublino sustarimas, reikia kažkaip užtikrinti galimybę vykdyti patikrą, tai e, tam reikia atitinkamų priemonių. Jeigu tuo metu pirmose darybose būtume žinoję, kad uh, uh, ta priemonė būtų taip naudojamas į teisės saugos, kaip dabar, tai tikrai jos nebūtume patvirtinę, nes visiškai prieštarauja šios priemonės dvasiai, todėl reikia sukaupti drąsos ir pakeisti tą keblę priemonę. Aš savo frakcijoje esu atsakingas už saugumą ir teisės aktų įgyvendinimo klausimus, čia kovojant su nusikalstamumu, mes turėtume galbūt viską vertinti plačiame, platesnėme kontekste, tačiau Iš tiesų e, šią priemonę žengiama per toli, taigi galbūt jūs galėtumėte ko komisijo, komiteto nariams paaiškinti, arba galbūt taryba tą galėtų padaryti, jeigu norėtų, kiek e, naudos atnešė ši plataus pasto priemonė, nes poveikio įvertinimo mes rezultatų kaip ir nematėme, negirdėjome net jeigu ir būtų atitinkamų įrodymų, pusiausvyrą užtikrinti tarp uh, pirštų anspaudų rinkimo iš prieglaušio prašyto ir automatinio naudojimo teisės saugos institucijų domenų bazėse tikrai užtikrinti yra pakankamai sudėtinga, nes uh, Čia tikrai negalime kalbėti apie visišką nediskriminacijos tikimybę, tas pats pasitaikė ir su pirštų ant spaudais asmens pasuose. Pane Makavėjai, aš esu tikrai labai dėkingas už jos puikiai atliekamą darbą parlamente, tačiau šiuo atveju mano frakcija veikiausiai nepritars, prašys sustabdyti atitinkamus pasiūlymus. Aišku, mes norime atitinkamų saugiklių, tačiau tarybos adresu noriu pasakyti, kad šis pasiūlymas negali būti vertimas atskirai nuo visų kitų su prieglapšio prašymu susijusių pasiūlymų, o dėl jų Europos parlamentas taip pat turi labai aiškę poziciją. Šie teisės aktai turi būti svarstami visi kartu kaip vienas paketas, o pritarti visam paketui būtų pakankamai sudėtinga. Pone Keller. Ačiū ponui Hastingsui už išsamų pranešimą. Jis daug klausimų iškėlė, apie kurias norėčiau daugiau informacijos išgirsti pagrindinius klausimus, kuris man kyla skaitant šį e, pasiūlymą dėl Eurodak, kodėl e, Teisės saugos institucijos e, turi turėti galimybę naudotis šią duomenų bazę. Atrodo, kad priežastis, kurios nurodomas, nėra visiškai aiškios ir akivaizdžios, kuomet Europolo prašoma pateikti atitinkamus įrodymus, tai jis neturi galimybės kol kas naudotis Eurodako domenimis, tai galbūt jeigu kas nors pasikeitė nuo to laiko, Gal galėtume sužinoti, kas pasikeitė. Mes turime priimti politinius sprendimus, remdamis akivaizdžiais įrodymais, o ne vien tik tvirtinimais, kad e, egzistuoja didelio masto terorizmo grėsmė, dėl to reikia apriboti žmonių pagrindinės teisės, neturint tam svarių priežasčių. Aš manau, kad e, tarp prieglaušio prašytojų teroristų tikrai nedaug rasime, nes dažniausiai tai yra žmonės, kurie bėga nuo teroro grėsmės. Ir manau, kad ta siūloma nuostata visų rinkti pirštų anspaudus yra diskriminacinė, nes šie asmenys yra vertinami kaip potencialus nusikalteliai, teroristai iš karto. Tikrai nežinau, kaip tarp prievalsio prašytų, pavyzdžiui, būtų galima e, aptikti e, kokį nors e, asmenį nužudžiusi nusikaltelį poveikio vertinimo nėra šio pasiūlymo. E, tas turimas poveikio vertinimas yra pakankamai e, pasenęs ir nėra grindžiamas pagrindinėmis teisėmis. Be to visi kalba apie susitarimą. Prieglopščio paketam buvo atsisakyta jau e, prieš kurį laiką ir ne dėl parlamento kalties. Mes 2009-aisiais balsavome dėl prieglopščio paketo ir taryba šios pasiūlymus blokuoja jau ketverius metus ir negalima mūsų kaltinti dėl nebūtų dalykų, nes būtent taryba užblokavo šį procesą. Tame susitarime, apie kurį kalbame, buvo numatyta galimybė policijos struktūroms naudotis šiais duomenimis, buvo solidarumo išlyga numatyta bendrame e, naudojimosi mechanizme Dublinė, tačiau dabar jo neliko, bet kokiu atveju prieglopščio teisės aktai paketas susijęs su prieglopščio teikimo sąlygomis, o ne kovos e, su terorizmu teisės aktas. Galiausiai noriu labai pritarti ponui Hastingsui dėl naudojimo pribojimų, nes tai buvo vienas pagrindinių mūsų teisėkuros principų. Dabar norime e, jo atsisakyti, netaikyti prieglopščio prašytojams. Valstybės narės taip pat nori gauti, tokiu atveju arba norės gauti visų trečių šalių piliečių biometrinius duomenys. Tai kur, kur visą tai baigsis, galbūt mūsų visų piršto anspaudus padės rinkti, siekiant kovoti su teroristais kad mums reikia turėti aiškius įrodymus, kad tas sprendimas bus naudingas prieš jį priimą, nes kol kas tokių įrodymų nėra. Ačiū ponio Lutford. Aš pirmininkai pritariu kolegų pastaboms, pono Hastingsų taip pat dėl e, naudojimo, apribojimo, kurio nesilaikoma šiuo metu ir ponas Dejong, kad kalbėjo apie teisės saugos institucijų galimybę turėti prieigą prie Eurodak duomenų. Ir hm, mūsų susirūpinimas tik didėja kiekvieną dieną, nes būtina užkirsti kelią tokiems siūlomiems duomenų panaudojimus, nes e, pirmiausia reikia surenkti diskusijas prieš e, numatant tokias galimybės, reikia išbandyti, ar čia patikrinti, ar nepažeidžiamas proporcingumo kiti principai. Ir taip pat palyginti ir kitas priemonės, kurios yra įvertinti, kurios yra siūlomos prieglopščio teisės aktų pakete aš visuomet teigiau, kad esu labai nepatenkinta dėl e, siūlomos e, galimybės teisės kos institucijoms e, turėti prieigą prie prieglopšio prašytojų biometrinių duomenų, nes atitinkamas duomenų bankas yra um, taip pat susijęs ir su yra e, kitas vis duomenų bankas, e, kuris irgi, kuriame irgi kaupiami yra panašus duomenys. Man e, yra neaišku, kokias procedūras reikėtų pasitelkti policijos struktūroms 2006 metų pagrindų nutarimas 260 neaiškiai jame apibrėžiamas taikomos procedūros įvykus teroristiniam išpoliui ir jeigu yra vykdoma e, vykdomas atitinkamas tyrimas ir jeigu aptinkamas tarp prieglopščių prašytojų nusikaltelis, tai kas su juo turi būti daroma, yra, nėra aiškiai apibrėžiama. Tingime straipsnėje dėl pirštų anspaudų su jais susijusių duomenų Ar jie apima taip pat ir nusikaltelių surinktus pirštus spaudus? Juk jeigu jie jau yra įvykdę atitinkamą nusikaltimą. Taip pat ar slapti saugomi pirštų spaudai būtų įtraukiami į tą Eurodako domenų bazę. Šeštasis straipsnis, ten kalbama apie tam tikrą institucinę struktūrą, tai neaišku, ar tai būtų nepriklausoma institucija, ar ji turėtų kokį, kokį nors teisinį pobūdį. Reikia nustatyti tam tikrus kriterijus, įsteigiant tokią instituciją arba prieš įsteigiant tokią instituciją. Taip pat kyla klausimas E, susijęs su 14 straipsnio ketvirtoji dalis e, dėl nesugebėjimo surinkti pirštų anspaudus iš prieglopšio prašyto, reikia numatyti atitinkamą procedūrą, planą B, kaip elgtis, jeigu nepavyktų tų pirštų atspaudus rinkti 19 straipsnį numatoma išimtis iš ankstiniams bandymams, kurie turėtų būti taikoma išskirtiniais atvejais. Ir nėra aišku, kas yra tie išskirtiniai skubus atvejai. Taip pat kalbama reikia tos pirštos spaudų duomenys, duomenys rinkti nedelsant, tačiau surinkimo terminas 19 straipsnio trečiojo dalyje yra pakankamai neaiškiai nustatytas, taigi čia reiktų daugiau aiškumo. 20 straipsnis e, sąlygos e, prieigos prie Eurodako domenų teisės saugos struktūrų. Nėra jokių parametrų ar prievolių valstybėms narėms reguliariai tikrinti nacionalinių pirštams padų domenų bankų patikimumą galbūt reikėtų pagal prūmo sutartį galbūt vis duomenų, reikėtų pirmiausia palyginti tos naujai renkamus pirštų anspaudus su vis duomenų bazėje jau esančiais pirštų anspaudais ir siekiant e, užtikrinti didesnį e, prevencinį poveikį kovojant su baudžiamaisiais nusikaltimais. Tai kol kas nėra jokių įrodymų, kad šis duomenų bankas prisidėtų prie veiksmingesnio kovojimo su kriminaliniais nusikaltimais, prie veiksmingesnio jų tyrimo, nes taryba atsisakė netgi pakankamai švelnių kriterijų. 21 straipsnis jame nėra nustatyta jokių kriterijų, kaip Europolas galėtų naudoti šiais duomenimis tiesiogiai ar netiesiogiai, ar e DPS turėtų prižiūrėti šią struktūrą. Gal būtų galima gauti apie tai daugiau informacijos. Aš manau, kad e, nuolat reikia tikrinti ir stebėti, ar pasirinkamos sąlygos ir kriterijai yra tinkami 29 straipsnėje teigiama, kad prieglapšio prašytojai turėtų būti informuojami tik apie Dublino reglamento tikslus, nėra reikalavimo pateikti jiems informaciją apie tai, kad e, kitos institucijos gali uh, turėti prieigą prie jų pirštos spaudų domenų, tai yra spraga 33 straipsnis, ketvirtoji dalis. Jame teigiama, kad būtina rinkti, tiksliau ištrinti duomenis, jeigu jie yra nereikalingi vykdant specifinius baudžiamosius tyrimus, tačiau turint omenyje, kad e, gauti duomenis iš Eurodako to būtina prielaida yra baudžiamosios bylos tyrimas. Nelabai suprantu, ką 303 straipsnio ketvirtoji dalis reiškia, nes e, akivaizdu yra, kad jeigu tie duomenys nereikalingi tyrint specifinės bylos, tai turi būti ištrinti. Tai Ar tai turėtų reikšti, kad pasibaigus bylos tyrimui turėtų būti išteinami šį duomenys, ar tai duomenys turėtų būti toliau laikim duomenų bankė, kaip galimai naudingi kitam būsimam tyrimui. Nu, klausimai galbūt yra išsamus, tačiau manau yra svarbus ir galbūt komisija galėtų raštu juos atsakyti, jeigu negalės e, padaryti šiandien to žodžiu manau, kad e, mes turėtume labai stropiai ir atidžiai vertinti šią priemonę ir turėtume skirti tam daugiau laiko, nei buvo numatyta svarstyti Eurodako pažangai šiame komitete. Manau, kad tikrai reikia labai aukšto lygio patikrą atlikti šios priemonės atžvilgių, nes čia kalbama apie pažeidžiamus asmenys su priori. Aš nesakau, kad e, tarp priegos aprašytojų neturėtų rastis nusikaltelių. Iš tiesų taip yra, tačiau turime taikyti nekaltumo prezumciją ir pirštanspaudai turi būti renkami tik tai ypatingiams tikslams, o čia šiame pasiūlyme to nesiūloma ir aš manau, kad reikėtų čia ne, ne politinius sustarimus siekti, tačiau vadovautis kitais principais. Ačiū. Dabar steiksime galimybę, tiksliau prieš suteikdami galimybę komisijai atsakyti klausimus, aš pats norėčiau Klodo Morais vardu kai ką pasakyti. Left. Building. Uh, jisai e, dalyvavo ryte posėdį ir paliko porą klausimų. Vienas iš jų, ką komisija ir taryba gali pasakyti apie Europos e, duomenų apsaugos pareigūno išvadas, kad nėra pakankamai duomenų, rodančių, kad būtina e, naudotis duomenų bazė ar, ir kad tai yra proporcinga. Ar gali komisija paaiškinti, kodėl Europos duomenų apsaugos pareigūnų nuomonė Nebuvo paprašyta, nebuvo paprašyta nuomonės anksčiau, iš anksto. Ir tai susijęs su kolegų klausimais, o dabar grįžtų, perinu prie komisijos, paskui žodis pranešėjai. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Jūs tikriausiai suprasite, kad aš negalėsiu atsakyti visus klausimus bet sureaguosiu į aktualiausius. Mes esame pasirengę toliau diskutuoti šį klausimą su parlamento nariais. Yra, kaip matau, daug nesusipratimų, tai rodo daugelis klausimų ir esu tikras, kad bus galima juos išspręsti ir neliks problemų. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad Komisija e, išnagrinėjo atidžiai Europos duomenų apsaugos pareigūno ataskaitą ir noriu pabrėžti vieną labai svarbų dalyką, tai labai svarbu su poveikio vertinimu ir diskusijomis. Kaip jau buvo pasakyta praeitą kartą, kartą komisija siūlo labai panašų pasiūlymą į 2009 metų pasiūlymą dėl Eurodak ir tuo metu buvo konsultuojamasi su duomenų apsaugos pareigūnu. Tuo metu buvo atsižvelgta į labai didelį skaičių išvadų ir taip pat atsižvelgta į tai dabar. Taip pat naujasis komisijos pasiūlymas yra labai panašus į 2009 metų pasiūlymą, poveikio vertinimas. Tuo prieš tą e, pasiūlymą mūsų nuomonė išlieka aktualus, taigi komisijos nuomonė nereikėjo atlikti naujo poveikio vertimo ir su pagarba manau, kad mes nemanome, jog Lisabono sutartis pakeitė politinį žemėlapį šią prasme. Taip pat E, dėl poveikio vertimo dėl pagrindinių teisių atsirado papildomos reikšmingos informacijos e, dėl pagrindinių teisių aiškinamame e, rašte mūsų komisijos, trečiame skyriuje apie tai kalbama. Kalbama apie poveikį vertimą dėl pagrindinių teisių, pirmiausia dėl teisės į prieglopstį ir asmens duomenų apsaugos. Šis vertinimas priejo prieš išvados, kad pasiūlymas visiškai atitinka pagrindinių teisių hartiją, jos griežtas, kadangi yra griežtos sąlygos e, ir saugikliai numatyti dėl pagrindinių teisių ir dėl paaiškinamojo rašto norėjau pasakyti tiek. Dar kartosiu, kad apie tai kalbame trečiame skyriuje. Taip pat e, Kitas pastebimas dėl duomenų apsaugos pareigūno pastebėjimo. Išvadų komisija yra labai atvira pasiūlymams. Galiu pasakyti, jog taryboje atvykusios diskusijos parodė, kad reikia aiškiau kalbėti apie duomenų apsaugos galiojančius principus. Eurodak pasiūlyme minimi du. Mes apie tai aiškiai kalbame. Komisija sutinka su E, duomenų apsaugos pareigūnų dėl to, kad įmant pirštų atspaudus apie tai turi būti informuojamas asmuo. Sutinka su, sutinkame su pareigūnu dėl to, kad e, pirštų atspaudus visuomet turi tikrinti specialistas tos srities ir su taryba apie tai esame taip pat kalbėję. Dar pakartosiu tai, ką sakiau per paskutinį posėdį, kai buvo pristatytas komisijos pasiūlymas. Komisija mano, kad mūsų pasiūlymas yra proporcingas, kad jame yra daug saugiklių ir e, trumpai juos priminsiu. Eurodak patikrinimas yra tik tai paskutinė priemonė po to, kai jau buvo patikrintos visos nacionalinės duomenų bazės. E, po to, kaip e, patikrinimas atliktas pagal priumo susitarimą. Taip pat labai svarbus politinis dalykas yra tai, kad e, tik tai kovojant su terorizmu ir e, pačiais rimčiausiais nusikaltimais naudojama ši priemonė. Mes atsisakoma bet kokio lyginimo piršto spaudų masinių mastų. Mūsų nuomonė nereikia Mes norime užtikrinti, bus už, mūsų principas atinkamas tvirtinas, e, užtikrins tuos dalykus. Dėl klausimų, ponia Keller e, kalbėjo apie e, galimybę, apie tai, kad nėra paaiškinta, kodėl Europolui reikėtų naudotis Eurodag duomenimis. Porą pastebėjimų. Europolas yra ES baudžiamosios informacijos centras ir e, jis palaik, per jį palaikome ryšiai su nacionaliniais tyrėjais. Todėl bus nuomonė, e, dėl to Europolas turi turėti galimybę naudotis domenų baze. Antras, Europolas e, kovoja su priekyba žmonėmis, priverstiniu darbu, žmonių seksualiniu išnaudojimu ir galimtis priemonių prieš tai. Komisija tarybos darbo grupė yra pateikusi dokumentą, kuriame toliau paaiškintos priežastys, kodėl mes e, numatome, kad Europolas turėtų turėti galimybę naudotis Eurodak duomenų bazė ir mes mielai e, pateiksime jums tą dokumentą, kad jūs galėtumėte toliau dirbti e, įsigilindami mūsų pasiūlymą. Prieglopščio prašytojai, aišku, yra pažeidžiama grupė. Apie tai kalbama buvo ir 2009 metų poveikio vertinime. Dvigubo negražinimo, negražinimo principo principas e, dėl to yra labai svarbus. Tačiau mes aiškinamame rašte sakome, kad bus būtina stebėti, ar šis pasiūlymas e, ne padarys prieglopščio prašytojų tam tikromis aukomis, ar jie nebus stigmatizuojami. Ir komisija nagrinai šį klausimą ir paskui vėl pateiksiu Jums informaciją, kad galėtume toliau kalbėti. Paranenė Latford klausė tiksliau kalbėjo apie tai, kad labai svarbu užtikrinti, kad e, tikrinančios institucijos nuo paskiriamčių institucijų turėtų būti nepriklausomos. Komisija sutinka su tuo, abi e, tarnybos turėtų būti nepriklausomas, nes mūsų manimu tai yra svarbu tam, kad e, patikrinančio institucija galėtų uh, būti kontroliuojančia institucija. Galbūt reikės dar toliau tai paaiškinti, bet mes e, mielai su jumis tai ir aptarsime vėliau. Kitas klausimas komisijos poveikio vertinimas nepakankamai gerai pademonstravo, kad e, tikrai reikalinga teisės saugos institucijoms turėti galimybę naudotis duomenų baze ir kad tai yra proporcinga. Mes, kaip aš sakiau, per paskutinį ankstesnį posėdį e, manome, kad e, pasiūlymas e, panaikinti struktūrinės informacijos spragą, jeigu kalbame apie teroristinius ir kitus labai rimtus nusikaltimus, tai turi, turi būti numatyta būti galimybė pasiieškoti pirštas spaudų e, Eurodac e, duomenų bazėje, jeigu e, jų nėra nacionalinėse duomenų bazėse. Taip pat reikia numatyti galimybę dėl informacijos keitimosi tarp valstybių narių dėl prieglopščio prašytojų ir mes paprasčiausiai tik tai panaikinsime spragas egzistuojančias. Negaliu Jums pateikti pavyzdžių dėl Eurodac duomenų naudojimo baudžiamosiuose tyrimuose, E, dabar negalima taip tokiu būdu naudoti Eurodac duomenų. Manau, kad jau pakankamai ilgi, ilgai kalbėjau ir dar baigdamas kai ką pasakysiu. Baroninė Latvart klausė apie e, procedūras, e, kai yra atliekama paieška nacionaliniu lygmeniu. E, pirmiausiai bus ieškant e, atitikmens e, pasitelkiamos nacionalinės procedūros, paskui ponia Latford klausė, ar daliniai atspaudai gali būti naudojami taip, jie bus, juos bus galima naudoti tačiau e, atsižvelgsime į Europos duomenų apsaugos pareigūno rekomendacijas. E, šiuo atveju juos e, turės patvirtinti specialistai ir jeigu nebus rastas atitikmuo, tai procedūra bus baigta. Ji nebebus tęsiama. pirmininkė, aš manau, kad atsakiau į svarbiausius klausimus iš savo perspektyvos, bet kaip minėjau, mes mielai e, su gerbiamais nariais e, galėsime diskutuoti toliau. Taip, ponė Latvart. Dar trumpas klausimas komisijai. Aš e, tikiuosi, kad mes e, išvengsime nesusipratimų ilgos savaitės pabaigoje. Ar e, valstybės narės jau keičiasi Eurodak duomenimis teisės saugos tikslais? Bet tai neleidžiama. Jeigu taip vyksta ir jeigu tai nėra leidžiama, tai kodėl jiems leidžiama taip daryti? Ir kaip jie išsisuka? Yra nesusipratimas. Uh, Dabar valstybės narės keičiasi nacionaliniais e, duomenimis, jos gali tą daryti. Nacionaliniais, e, pirš, e, nacionalinėse duomenų bazėse esančiais prieglopščio prašytojų piršto spaudais. Procedūra dabar jau supaprastinta. Galiu pasakyti, tai jungtinėje karalystėje, jeigu iš prieglopščio prašytojo paim piršto, piršto spaudai, kitos valstybės narės gali paprašyti galimybės patikrinti tuos pirštų atspaudus bet ne per Eurodep. Taigi, e, nauda yra dviguba, galima taip sakyti. E, pone Fos, galbūt apibendrinsite, o pirmininkaujantį dar šalis, ar jūs norėtumėte ką nors komentuoti, ne? Tai, ponė Fos, žodis jums. Ačiū pirmininkė, man Žinoma, šiek tiek sudėtingiau būtų viską apibendrinti, daryti tą pranešėjos, tikrosios pranešėjos vardu. Bendrai galiu konstatuoti, kad e, palyginus e, vieną ar kitą aspektą tarpusavyje, galima būtų daryti bendrą išvadą, kad e, reikėtų pritarti tokio duomenų banko kūrimui ir veikimui, atsižvelgiant į minėtus e, kritinius aspektus ir pastebėjimus. Bendrai tariant, e, svarbu ne tik suteikti tam tikrą teisinę struktūrą Europoje, prieglopščio prašymo sistemai ir pasitelkti atitinkamas procedūras, tačiau taip pat Reikia spręsti ir atskiras problemas, apie kurias minėjo domino apsaugos pareigūnas, ponas Astingsas, tai yra tų domenų tikslingumą apibrėžti, numatyti galimybę nacionalinėms teisėsaugos institucijoms naudoti šiais domenimis tik tai ypatingais atvejais, esant aiškiai apibrėžtoms ir nustatytoms sąlygoms. Ir Todėl būtina dar papildomas e, tas tikslinės nuostatas pasitelkti jas apibrėžti arba atitinkamas priemonės, kurias turėtų pasiūlyti pranešėja ponė Makovei. Yra pakankamai atvirai nusiteikusi, geranoriškai nusiteikusi tų e, saugos e, stiprinimo priemonių atžvilgių per būsimą šešėlinių pranešėjų sustikimą, tiksliau sustikimą su šešėliniais pranešėjais, manau, jos bus aptartos ir e, Aš dėkingas Europos duomenų apsaugos pareigūnui už jo pateiktus pasiūlymus. E, labiausiai noriu kreipti dėmesį į būtinybę nepriklausomai institucijai patikrinti turimus duomenis ir jų e, tikslingumą, panaudojimo tikslingumą. Manau, kad šios aspektus galėsime išsamiau aptarti per būsimą susitikimą su šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Ačiū. Ačiū, ponė Fos. Jūs atsuojate, ponė e, Makovei. Ačiū visiems dalyviams diskusijos. Dėkuoju ponui Hastingsui. Dabar, kad galėtume baigti šį darbo tvarkės punktą, pasakysiu, kad e, lapkričio 7 yra terminas, iki kurio galite pakeis, pateikti pakeitimus, e, o lapkričio 26-27 Svarstysime šį klausimą. Gruodį 17.18 vyks orientacinis balsavimas, taip nusprendė šiandieną koordinatoriai. Dabar kitas 15 darbotvarkės punktas. Good, good. There it goes. So, if you don't mind. Taigi, jeigu jūs nieko prieš, eikim prie 15 punkto. Prieglupščio ir migracijos fondas. Pranešėja Mm, Pone Silvigijom. Ponios Gijoma uh, išklausysime įvertins pakeitimus, o paskui taryba ir komisija kalbės. Pone Gijom, ačiū ponė pirmininkė, labai e, trumpai ir greitai. Keletas pastabų apie pateiktuosius pakeitimus šiam pranešimui. Iš viso jų yra 120. Daug kas, daugelis jų yra pasirašyti bendrai tarp keletos parlamentarų. Mano nuomonė, tai e, yra palanki situacija. Kitas palankus dalykas yra tas, kad e, bendrai e, šie pakeitimai E, yra e, gana palankiai pranešimo atžvilgių nusteikę, jie parašyti e, tą pačią linkmę, kaip toje pačioje dvasioje, kaip ir pranešimas, juose yra remima komisijos pozicija ir net sustiprinama komisijos pozicija neretai ar tiesiog patikslinama. Tiksliau, aš pabandysiu greitai apžvelgti pakeitimus, kurie, kuriuos aš norėjau pateikti. E, jums visiems pirmiausia tikslai. Reikia pabrėžti, kokia yra svarbi techninė pagalba. Akivaizdu, kad, kad e, struktūra ir funkcionavimo mechanizmas yra supaprastinti, tai sumažina administracinę naštą valstybėms narėms, bet to būtina pasakyti, kad valstybės narės ir toliau turi būti remiamos, kad jos kuo geriau įgyvendintų šiuos fondus ir juos panaudotų. Taip pat reikia sakyti, kad būtina padėti valstybėms narėms tenkinti prievolės ir naudotis teisėmis ES. Reikia palengvinti galimybės gauti ES finansavimą. Tai yra pirmas dalykas, apie kurį aš norėjau kalbėti. Kitas dalykas e, apie pakeitimus, ką norėjau pasakyti. Uh, E, noriu priminti subalansuoto ir skaidraus finansinių išteklių paskirstimo principą. Taip pat akivaizdu, kad kalbame apie fondų sujungimą e, prieglopščio ir pabėgėlių reikalų srityje. Ir svarbu dar pabrėžti, kad prioritetas yra lygiavertiškumui. Viskas turi daroma subalansuotai, negalima prieš pastatyti vieno fondo kitam ir negalima sakyti, kad vienas fondas yra svarbus žmogaus teisėms apginti, kitas fondas yra svarbus pabėgėlių saugumui ištikrinti. Trečia pakeitimų grupė yra susijusi su galimybėmis finansuoti ES agentūras, pirmiausia, prieglaušio ir migracijos agentūrą. Akivaizdu, kad aš turėjau parašyti, kad finansavimas turi būti užtikrinamas pakankamas, bet tie fondai negali būti panaudojami kaip priemonė sumažinti biudžetinį šių agentūrų finansavimą. Ir jau šįryt mes kalbėjome apie tai, kai sustikome su ponu Laiknin ir manau, kad tai tik patvirtino, kad reikia toliau tęsti pon, e, Frontex agentūros finansavimą. Ponas Laikinin kalbėjo, kad net reikia papildomų fondų. Ketvirtas dalykas - statistinis aspektas. Čia aš dar e, ne. Užbaigiau šių pakeitimų tvarkyti, aš stengiuosi suderinti šios pakeitimus su visais įmanomais e, fondų panaudojimo e, reglamentuojančiais pakeitimais. Ir paskutinis dalykas, keturi ar penki pakeitimai yra pateikti e, dėl kokybės ir kiekybės, kalbant apie gyventojų gražinimą, apie pabėgėlių gražinimą namo ir įkurdinimą namuose. Noriu priminti, kad šis rytis yra labai sudėtinga ir pakeitimai yra gana sudėtingi. Visose kitose pakeitimuose galėčiau išskirti tris svarbiausius metmenis. Labai tvirtai e, kitų parlamentarų pateiktuose pakeitimuose yra kalbama, kad būtina akcentuoti solidarumą. Mes su visais šešėliniais pranešėjais norėjome pateikti vieną pakeitimą, e, kuris, aštu, kuris pridėtų 80 straipsnį ir tai būtų e, pamatų juridinė bazė. Ir e, visos parlamento politinės jėgos jėgos šiuo klausimu yra vieningos. Parlamentas, turi, ES turi būti solidari ir vieninga ir e, turime būti vieningi ir solidarus ne tik kalbose, bet ir veiksmuose. Ir galiu pasakyti, kad bendrai mane labai tenkina visi pateikti pakeitimai. Antra likusių pakeitimų dalis, kurią aš norėjau išskirti, yra susijusi su fondų panaudojimo analizę ir finansinės veiklos e, analizę. Daugelie pakeitimų yra e, prašoma, kad būtų surinkti visi rodikliai atspindintis veiklos kokybę ir kiekybę, bet to yra kalbama apie informacijos perdavimo būtinybę. Taip pat, mano nuomonė, labai svarbu e, šį metmenį sustiprinti. Manau, kad tarybos pateiktuose pasiūlymuose, prieduose bent jau bus tikrai apie tai kalbama kalbama, mes e, e, naudojimo analizę ir vertinimą e, traktuojame kaip reikšmingus dalykus. Ir iš pakeiktųjų pakeitimų paskutinė dalis yra susijusi su pabėgėlių gražinimu namo. Daug pakeitimų yra pateikta tas rytimi ir yra prašoma, kad parlamentas įsipareigotų pademonstruoti, kad Europa E, solidariai e, elgesi ir siekia žmonėms leisti sugrįžti namo. E, pateiktieji pakeitimai parodo, kad reikia daryti daugiau, taigi kalbama apie kiekybinę pusę, bet e, labai daug dėmesio yra skirima ir kiekybė, tai yra žmonių gebėjimui grįžti ir įsikurti ten, kur jie gyveno. E, tos vadinamosios įkur gražinimo namo reinstaliacijos programos yra pagrįžto, pagrįstos e, e, kokybiniais svertinimais ir žiūrima, kokiomis sąlygomis tie žmonės gali įsikurti ir sugrįžti namo. Taigi tiek aš norėjau pasakyti apie pakeitimus, daugiau nesigilinsiu. Tolesniuose diskusijų etapuose e, galėsime aptarti plačiau, balsuoti numatytą e, lapkričio mėnesį užbaigti dokumentą turėtume vėliau. Aš e, e, visomis aktualiausiamis temomis susitiksiu su šešėliniais pranešėjais, sieksime kompromisnių e, pakeitimų ir susitiksiu su visais kolegomis, kurie siekia kompromisų dėl jų pačių pateiktų pasiūlymų. Ačiū. Ačiū. Komisija ir taryba dabar. Komisijai prašom žodis, jeigu norit. Ačiū pirmininkai, ačiū pranešėjai. Taip pat e, pakeitimus teikusiems parlamento nariams noriu pranešti, kad e, prieglopščio ir migracijos fondo pasiūlymas e, bus šiandien po pietų vėliau svarstamas kaip kartu su kitomis horizontaliomis priemonėmis, siekiant užtikrinti migracijos ir prieglapščio fondo veikimą ir Taus e, reikalų ir saugumo fondas bus svarstamas per kitą lybę komiteto posėdį. Pradėsiu nuo bendrų pastabų susijusių su pakeitimais šiam pranešimui, tačiau svarbiais dalykais ir mm, kitiems pranešimams dėl pagrindinių teisų apsaugos. Komisija pritarė parlamento požiūriui į šią temą. Komisija neketina finansuoti jokių veiksmų, kuriais būtų apribojamas trečių šalių piliečių teisės prašyti prieglopšio ar e, apsaugos pagal tarptautinę teisę, atitikimas žmogaus pagarba žmogaus teisėms yra pagrindinis arba prieglopščio teikimo sistemos ir prieglopščio bei migracijos fondo sudėdamoji dalis ir aš neminėsiu atskirus, atskirus straipsnių, kuriuose kalbama apie žmogaus teisės, galbūt diskutuodami dėl kompromisinių pakeitimų mes galėtume susitarti dėl to, kurios principus šioje priemonėje reikėtų patikslinti ar labiau pabrėžti. pabrėžti. Antrasis aspektas susijęs su tam tikrais rodikliais, kuriuos minėjo pranešėja. Pastarį kartą kalbėjome apie šią priemonę, rodikliai, kurie, indikatoriai, kurie nurodomi šiame dokumento tekste yra kol kas tik tai siūlomojo pobūdžio, mes bandome arba siekime aptarti jos nacionaliniu parlamento kitus interesuotų institucijų atstovais. Parlamento taip pat pastarą savaitę vyko atitinkami seminarai, parlamento atstovai ir juos buvo kviesti ir e, ad hoc tarybos grupėje vyks atitinkamos diskusijos kitą savaitę. Taip pat e, taryba galėjo atitinkamai atsižvelgti, pirmininkaujantys šalis jūsų komiteto pakeitimus. Tie rodikliai turėtų būti pakankamai paprasti. Jie turi būti siejami su e, specifiniais fondo veiklos tikslais, siekiant atitinkamose srityse atitinkamų rezultatų. Jeigu jiems bus numatytas atitinkamas finansavimas, taigi tie rodikliai turi būti apčiuopiami valstybės narės privalės kiekvienais metais e, teikti ataskaitas dėl to, kaip e, kokių rezultatų yra pasiekiama tais rodikliais, indikatoriais vadovaujantis. Ir mes aptarsim juos atitinkamuose praktiniuose seminaruose. Tačiau e, svarbu yra užtikrinti, kad minėti rodikliai tikrai būtų apčiuopiami ir būtų galima uh, jais remiantis e, pasiekti tinkamų rezultatų. Techninė parama yra labai svarbus dalykas. Remiant dabartiniam fondui mes siūlome atitinkamą techninę pagalbą. Būsimiesiams fondams jį turėtų sudaryti 5 procentus struktūrinių fondų e, bei 4,3 procentai šiais metais numatyta yra pagrindiniam fondui. Iš pagrindinio fondo lėšų teikti techniniai pagalbai. Taryboje buvo svarstoma ši ir kitos priemonės, mažesnės valstybės narės atkreipė dėmesį į savo patiriamas fiksuotas išlaidas ir kad ta procentinė dalis skirta techniniai pagalbai tų išlaidų nepadengtų. Todėl buvo diskutuojama galimybė taip pat numatyti tam tikrą fiksuotą sumą, kuri būtų skiriama techniniai pagalbai, kuri būtų skiriama valstybė nariai, nepriklausomai to, kokio masto programos yra joje gyvendinamos komisijai 7 procentų siūloma suma techniniai paramai atrodo per didelė, nes kuo daugiau išleisime pinigų techniniai pagalbai, tuo mažiau e, bus e, liks e, tų lėšų atitinkamiems operatyviniams veiksmams vietose. Todėl mes ir atkreipiame dėmesį į tai, kad galbūt paramos gavėjams tai būtų naudinga ta techninė pagalba, tačiau čia reikia užtikrinti atitinkamą pusiausvyrę. Pranešėja kalbėjo apie agentūras, e, minėjo 174 ir 184 pakeitimus. Pirmiausiai noriu paminėti, kad agentūros yra subsidijuojamos iš ES biudžeto pusmoje finansinėje programoje. Yra numatytas tų subsidijų dydis ir apimtis, jos yra atitinkamai siūlomos. Kaip minėjome savo iškinamajame memorandume ir komunikate dėl daugiametės finansinės programos išskirtinėmis aplinkybėmis būtų galima numatyti tam tikroms papildomoms užduotims atlikti, kurių imtųsi e, agentūros ir papildomą finansavimą, tačiau jis būtų skiriamas e, tik tai išskirtinėmis aplinkybėmis, tai tačiau nereiškia, kad vidaus saugumo arba prieglopščio ir migracijos fondai turėtų tapti papildomais agentūrų veiklos finansavimo šaltiniais. Taigi komisija nepritar 174 ir 184 pakeitimai, tokia yra mūsų bendroji pozicija, būtų taikomų arba galiotų ir kitoms priemonėms. Jeigu suteiktumėte man daugiau laiko, galėčiau juos išsameu pristatyti dėl 80 straipsnio, kurį minėjo pranešėjo. Komisijos vertinimu mūsų siūlomas teisinis pagrindas yra pakankamas, vis dėlto pripažįstame 20, kovo 20, 2012 metų kovo mėnesio deklaracijoje kad esame pasirengę pagalvoti apie galimybę pakeisti teisinį pagrindą, teikdami būsimus pasiūlymus, taip pat atsižvelgdami komiteto pranešėjos nuomonį dėl tikslinių grupių 121 pakeitimas jame numatomos tikslinės grupės. Šio fondo tai turėtų būti e, e valstybių narių piliečiai, buvę migrantai legaliai gyvenantis kitose valstybės narėse, komisijoje negali pritarti tokiam pasiūlymui, nes tai prieštarauja teisiniam pagrindui, kurio pasirinktas atitinkamas sutarties straipsnis, ypač e, turintaminė trečiųjų šalių piliečius, kuriems būtų taikomas, taikomas ši nuostata. 102 pakeitimas, jame siūloma teikti paramą priemonėms, kuriams būtų stiprinama Europos prieglopščio sistema. Manau, man, nemanome, kad tai yra būtina, nes apie tai kalbama jau kitose vietose e, ir kitose pasiūlymuose, kuriais siūloma sustiprinti Europos prieglopščio sistemą. Mes dėkojame parlamentui už siekį šią sistemą sustiprinti, už konstruktyvius pasiūlymus pakeitimų ir yra minimi, minimos paskatos valstybėms narėms, mes to ir siekiame bendrų sumų, paramos sumų e, skirimas, nesaistant ar nesėjant jūsų tam tikroms sąlygomis, mums e, tačiau nėra priimtinas, nes e, taip būtų pakeista šių pasiūlymų paskirtis mes privalome išlaikyti siekius e, supaprasinti visą sistemą. Tame straipsnėje yra e, numatoma galimybė pasinaudoti perkelimo operacijoms e, patatinkamos lėšos valstybėse narėse iš fondo lėšų. Mes tačiau Kreipime dėmesį, kad negalima valstybės narėms numatyti jokių kvotų, bet komisija pabrėžia e, tą politinį aspektą prievašo prašytojo perkelimo į kitas šalis 148-153 pakeitimai, juose siekiama E, išbraukti nuorodas e, dėl asmenų gražinimo. Komisija mano, kad tvari gražinimo politika yra svarbi sudėdamoji bendrosios migracijos politikos ES dalis, siekiant užtikrinti e, skaidrę migracijos ir prieglašų politiką. Prieštaravime šiems pakeitimams dėl ypatingų veiksmų. Antrasis priedus, noriu priminti, kad tie specifiniai veiksmai yra siejami su bendromis valstybinių pastangomis ir kuriama bendra pridėtinė vertė. Pakeitimai dėl 184 dėl specifinių veiksmų e, to, tokios nuostatos neatitinka anksčiau paaiškinau, kodėl mums tas pakeitimas nepriimtas 185 pakeitimas, jame numatoma galimybė arba siūloma galimybė vietos valdžios institucijoms taikyti šios straipsnio tai pakeitimo nuostatą. E, siekiant integruoti prieglapščio prašytojus į vietos bendruomenės, aš manau, kad šie veiksmai turi būti atliekami gyvenant nacionalinės programas 185-186 pakeitimai dėl išmokų. E, noriu priminti Jums e, skaičiavimo metodą. Kiekviena valstybė narė gaus fiksuotą sumą nacionalinėms programoms įgyvendinimu, nacionalinių programų įgyvendinimui. Mes nenorime uh, numatyti sudėtingesnių kriterijų tam, kad išlaikytume paprastumo principą. Manau, kad e, kol kas pakaktų tiek informacijos atsakant į užduotus klausimus. Dėkoju pranešėjai ir komiteto nariams. Uh, Dabar norėčiau steigti galimybę tarybos atstovams pasakyti Kipro atstovai gal norėtų išsisakyti, paskui steiksime žodį kolegoms, kurie nori pateikti klausimus. Prašom. Dėkuoju pirmininkė. Tarybos laikina darbo grupė baigė pirmąjį savo darbo etapą, tiksliau baigs e, spalio 15 dieną ir lapkritį koreperui bus pateiktas prašymas dėl įgaliojimų. Dabar taryboje dėl e, e, daugiametės programos ir vidaus reikalų reglamentų diskutuojami kaip dis horizontalūs klausimai, e, kurie apima keturis reglamentus. Taryba e, sutinka su svarbiausiais parlamento ir komisijos akcentais. Pirmininkaujantys šalis taip pat E, suderino savo kompromisinį pasiūlymą horizontalaus reglamento su finansiniu reglamentu. E, reglamentu. Atsižvelgta į, bus atsižvelgta į jūsų komiteto orientacinį balsavimą, kuris vyks lakryčio 27 dieną. Mes norime dirbti kartu su jumis ir su komisija e, glaudžiai, kad būtų galima, kaip galima greičiau, dėl visų dokumentų pasiekti sustarimą. Mūsų, kaip pirmininkaujančios šalies, E, tikslas yra sudenti kaip galima e, geriau pozicijas dėl visų šių klausimų iki gruodžio 10, 19 e, dienos, tai tuomet vyks paskutinis koreper posėdis mums pirmininkaujant. Mes norime paskui išnagrinėti strategiją dėrybų metu ir paskui apibriežti procedūrą, kurios turės laikytis šalis ir išiškinti svarbiausias problemas. Ačiū pirmininkė, dėkuoju. Dabar ponas Papa Nikolau. Nematau, kad dar kas norėtų pasakyti, paskui grįžime prie pranešėjos, ponios Gijom. Prašom, pateikite klausimą, jeigu norit. Dėkui, pirmininkė. Aš esu šešėlis pranešėjas Norėčiau padėkoti pranešėjai, kai nuo pat pradžių klauso mūsų nuomonės. Manau, kad turime gerą išeities tašką. E, visos frakcijos sutarė dėl šio klausimo. E, mūsų nuomonė, e, tekstas pagerina kai kurias, paaiškina kai kurias nuostatas. Pane Gijom minėjo keletą elementų, taip pat ir komisija, ir aš tikiuosi, kad mes turėsime laiko aptarti šios dalykus. Dar e, noriu pasakyti, kad mes e, e, remiame mm, ponę Gijom dėl teisinio pagrindo, tai yra 70 pakeitimas ir dar porą pastebėjimų. Pirmasis. Mes turime atsižvelgti į konkrečią valstybių narių situaciją E, kurios, e, tų narių, kurios yra prie es išorės sienų. Taip pat reikia remti EASO ir taip pat kitus mechanizmus, kurie yra išdėsti naujame reglamente. Mes pateikėme keletą pakeitimų, žinau, kad uh, tai uh, E, nėra lengvas darbas. E, e, pakeitimai 128, 129, 146 susijęs su išskirtinėmis aplinkybėmis. Mes visi žinome, kokios yra problemos ir dėl tų išskirtinių ypatingų aplinkybių, manau, galėsime rasti sprendimus, kad galėsime numatyti galimybę naudoti atitinkamą finansavimą. Ir e, mes esame pasirengę diskutuoti dėl kompromisų. Tikiuosi, kad galiausiai rezultatas bus pozityvus. Dėkuoju visiems ir dar norėčiau padėkoti pranešiai. E, dėkuoju žodis Jums, ponė Gijom, apibendinti diskusiją. Taip, pirminkė, aš negalėjau įsigilinti į visus komisijos paminėtus dalykus. Labai daug pateikta detalių ir manau, kad mes turėtume atsiminti, uh, tuos dalykus ir prisiminti, kad mums reikia sukurti stiprų fondą, kuris turėtų labai aiškės naudojimo taisyklės, nes mes taip pat kaip parlamentas e, pateikime savo nuomonę dėl e, esmės mūsų darbų ir taip pat e, turime galvoti apie fondų, fondo naudotojus. Mes E, dirbsime toliau ir tikrai e, labai stengsiuosi e, energingai dirbti, kad mes galiausiai galėtume pasiekti susitarimą. Dėkui, ponė Gijom. Tiek šiuo klausimu dėkuoju Jums. Dabar noriu pasakyti, kad orientacinis balsavimas mūsų komitete yra numatytas lapkričio 26-ąją šiais metais, 12-aisiais 2000, gerai, sutarėme. Tuomet, nevėluodami, galime pereiti prie kito e, darbo turės punkto 16. E, Europos sienų stebėjimo sistemos Eurosiur kūrimas mūsų pranešėjas yra kolega Janas Mülderis. E, kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra svarstyti pakeitimus šiam Eurosur pasiūlymui. Daugiau kaip 230 pakeitimų yra pateikta pasiūlymui. Pirmiausiai suteiksiu žodį pranešiai ponui Mülderiui, paskui komisijos pirmininkaujančios šalies atstovams. Pasirengite e, tiksliai suformuluoti savo mintis, nes turime pusvalandį tik tai, gal 40 minučių svarstyti šiam klausimui. Paskui suteiksiu žodį kolegoms pasisakyti. E, Pone Milderi, žodis Jums. Dėkui. Pirmininkė, jeigu a, aš galiu e, padėti Jums, tai pasakysiu, kad viskas truks trumpiau nei 40 minučių, nes galiu kalbėti labai trumpai. E, taigi matėte, kiek pateikta pakeitimo, aš juos peržiūrėjau ir daug jų yra man priimtini. Svarbiausia mano e, pranešimo mintis yra užkirsti kelią tragedijoms, kurios šiuo metu vyksta viduržėmio jūroje ir daug pakeitimų taip pat kalba apie tai, kai kurie iš jų pagerino mano e, poziciją ir rekomenduosiu komitetu juos patvirtinti. Aš e, sieksiu, kaip galima daugiau kompromisų užtikrinti, užsitikrinti, kai balsuosime, tada E, nereikėtų balsuoti dėl visų 230 pakeitimų. Dėl to galiu pasakyti, kad džiaugiuosi, sveikinu beveik visus e, pranešimus. Aš savo pranešime taip pat kalbu apie tai, kad e, nereikia keistis duomenimis tarp Eurosur ir trečiųjų šalių. Yra daug pakeitimų, reikia dar pasiaiškinti kai ką, bet aš laikausi savo e, pirminės pozicijos, kad nereikia keistis asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis. Duomenys, kurie yra surinkti, turi būti naudojami bendrai situacijai analizuoti, o ne konkrečių asmenų situacijai. Trečias pranešimo aspektas - bendradarbiavimas su Junktinė karalystė ir Airija. Aš e, džiaugiuosi e, tuo, kad dalyvauja, bando įstraukti kaip galima daugiau e, šalių ir kiek daug, kuo daugiau tų šalių, tuo bus geriau. E, Pone Latsford pateikė atitinkamą pakeitimą, e, bet nežinau, ar galiu pritarti jam, nes man teisės e, išminčiai pasakė, kad gali kilti problemų. Dar reikės pasižiūrėti tai, e, bet manau, kad e, Airijos ir Junktinės karalystės dalyvavimas gali pagerinti situaciją ir jeigu tai bus, tai mes turėtume sutikti su tuo tiek pirmininkė trumpai. Tokios mano mintys dėl pakeitimų. Ačiū, ponė Milder, jūs tikrai labai trumpai kalbėjote. Dabar komisijos atstovas nematau pavardės. Sefard. E, du trumpi pastebėjimai. E, mes pasižiūrėjome į pakeitimus ir noriu pasakyti, kad komisija dar norėtų pabrėžti, kad Eurosur yra sistema, kuri pastarnaus keliems tikslams. Trys jos tikslai. Pirmiausia, nelegaliaus migracijos e, prevencija, kovas su tarptautiniais nusikaltimais ir e, migrantų gyvybių apsauga prie išorės sienų. Norėčiau pateikti pavyzdį, e, kur viskas e, susijungia. Ispanijos e, Guardia Civil susiduria su e, tokia situacija, kai iš Šiaurės Afrikos plaukia maži laiveliai ir buvo e, jau susidariusi e, paieškos ir gelbėjimo operacijos situaciją ir e, pasienio apsaugos pareigūnai kaip prioritetą e, tuos žmonės gelbėjau, o greitosios e, patruojantis laivas negalėjo tų žmonių paimti. Taigi mes turėtume galvoti ne apie atskiras dalis, e, bet apie visumą. Ir e, mes turime galvoti, kad svarbus prioritetas yra išsaugoti migrantų gyvybės, bet mums reikia tam priemonių pasiekti. Ir Mes kalbame apie bendrą stebėjimo priemonių e, taikymą, ar e, palidovų vaizdai, ar laivų e, e, pranešimų sistemos tai būtų. Mes e, matome, kad naudoti būtų geriausiai smulkius nedidelius laivus ir e, reikia pasitelkiant, naudojant juos pasitelkti palidovinių vaizdų sistemas ir informaciją, taip pat reikia bendradarbiauti su kaim, tarp kaiminių šalių, ypač viduržėmio jūros e, regione. Tai labai svarbu Eurosur kontekste ir dėl to mes e, pasiūlėme šiuos elementus Eurosur reglamentui. Labai ačiū. Dabar e, ponas Konstantinidis Kipro atstovas. Pona Georgievų, norėčiau padėkoti pranešėjai ir komisijai už pasiūlymą. Mes e, atsižvelgėme į išsakytas nuomonės, į pateiktus pakeitimus, kuriuos gavome. Ir esame įsitikinę, kad e, žinome, kad komitetas balsuos o, dėl o, nuomonės, e, buvo vyks orientacinis balsavimas. Mes e, džiaugiamės tuo, kad komitetas remia sistemos sukūrimą, ypač tai, kad bandomas kad spalio pirma diena yra laikoma ta diena, kai turėtų pradėti veikti Eurosiur. E, mes siekėme pažangos ir norime per ateinančias savaitės iš Koreper gauti mandatą pradėti darybą su parlamentu. E, mes kaip pirmininkaujantys šalis norime patikinti Jūs, kad sieksime glaudžiai bendradarbiauti su pranešėju ponu Milderiu ir šešėliniais pranešėjais tam, kad galėtume e, susitarti ir kad e, susitarimas būtų patenkintinas ir patenkinamas ir subalansuotas. Dabar pradedam diskusiją. Gerbiamas Pūrija. Sì, grazie, eh, Presidente. Io volevo mm, innanzitutto ringraziare il nostro relatore per il lavoro svolto. Ačiū. Aš noriu padėkoti pranešėjai už padarytą darbą rengiant šį pranešimą. Apie šį pranešimą na, aš galiu pasakyti tik tiek, kad mes didelė dalimi su juo sutinkame ir tikimės, kad eh, Vėliau mes galėsime patikslinti kai kuriuos aspektus. Jau dabar esame susitikę ne vieną kartą, puikiai bendradarbiaujame ir tai yra geras ženklas, rodantis, kad pasieksim gerų rezultatų. Dėl pakeitimų. Aš norėčiau e, keletą punktų išskirti. Anot mane, man, kiek aš manau, e, dauguma pakeitimų e, ne visai atspindi kontekstą. Aš pats esu italas ir aš kasdien matau, kaip viduržėme jūroje migrantai žūsta. Tai yra rimta tragedija. Tai, mano nuomonė, yra esminis klausimas. EPP frakcija ir visos kolegos turbūt taip mano. Yra pakeitimų, kuriuose šis e, siubingas aspektas yra primenamas. Taigi, e, tą norėjau pabrėžti, bet dar yra ir kitų pakeitimų, kuriuose yra e, galvojama pakoreguoti kitus dalykus, kuriuos pasiūlė komisija, išskirdama tris pagrindinius tikslus. Kai kurie iš mūsų pakeitimų e, E, yra susiję tik su tuo, kad užkirstume kelią žmonių gyvybių praradimą. Aišku, tai yra pagrindinis dalykas, bet mes negalime tik apie tai kalbėti, tai negali būti vienintelis Eurosiūr tikslas. Yra pakeitimų, kuriuose iš esmės yra kalbama apie migracijos, nelegalios migracijos išnykimą. Ir aš manau, kad tas tikslas turėtų būti išlaikytas dokumente Be to yra asmens duomenų klausimas svarbus. Aš manau, kad pranešėjo pasiūlymas e, yra geras, ten pateikiamas geriausias sprendimas. Yra ir kitų sprendimų, kurie dar toliau naina, bet e, aš gavau klaidingą vertimą ir todėl negavau, nesupratau to pakeitimo. Aš gavau tekstą, kuriame sakoma, kad asmens, uh, a, asmens duomenų mainai neturi būti susijęs su asmens duomenimis. Man atrodo, čia tiesiog yra neteisingai išversta. Ir e, dėl to man iškilo dviejonių dėl pačių tikslų. Šiuo atveju manau, kad pranešėjas e, labai gerą poziciją pasirinko. Uh, E, Junktinės karalystės ir Airijos e, klausimas. Ši tema iškyla kiekvieną kartą, kai kalbame apie Šengeną ir viską, kas yra su juo susiję, Frontex ir panašiai. Šiandien apie Eurosiur kalbam tome kontekste. Manau, kad turėsime galimybę giliau panagrinėti šią temą, nes ji nusipelno mūsų dėmesio. Ačiū. Ačiū gerbiamas kūrė. Dabar suteiksiu žodį kolegai Esiu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Mulderiui. Jis pasirinko labai konstruktyvų e, darbo su šešėliniais pranešėjais metodą. Tai akivaizdu, Nes kaip jūs e, jau girdėjote iš e, kalbėjusių prieš mane, e, pasiektas beveik visapusiškas konsensusas ir mūsų tarpusavyje ir su komisija. Yra pasiektas konsensusas dėl to, kad Eurosūra vienas pagrindinių tikslų užkirsti kelią žmonių gyvybių praradimui. Ir ta, vėliau galime pradėti kalbėti apie nelegalios migracijos prevenciją ir aš sveikintinu tokį pasirinkimą. Galbūt kartoju kolegų iš Italijos e, pareiškimus, bet yra pasiektas konsensusas dėl pasikeitimo asmeniniais duomenimis pagal Eurosiūr. Pranešėjas jau pasiūlė ir aš sutinku su juo, kad uh, Europos piliečių asmeniai duomenys nebūtų perdodami trečiosiam šalim mainais. Manau, kad pranešimas yra labai geras ir jis sustiprins Eurosur bei išaiškins e, šios programos tikslus ir struktūrą. Turiu Frau Keller. Thank you very much. Ačiū labai. Labai ačiū pranešėjui, kuris e, Labai gerų ir vertingų pasiūlymų pateikė komisijos pasiūlymui pakoreguoti. Mes labai didelę dalimi galime jiems pritarti. Taip pat pateikėm porą pakeitimų, kurie iš esmės buvo sutelkti į keturias rytis. Pirmiausia, žmogaus teisės, Ir nestebina nei kiek, kad kalba apie gelbėjimą jūroje. Duomenų apsauga taip pat yra svarbus klausimas. Mes taip pat pasiūlėme, kad keitimosi duomenimis procesas turėtų vykti griežtai registruojant, kokiais duomenimis buvo pasikeista, kad galėtumėm atidžiau kontroliuoti ir vėliau žinotumėm, e, kieno duomenys yra paimti ir kieno duomenys yra apdorojami. Dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis mes e, jau nemažą dalį e, išbraukėme, nes manome, kad žmogaus teisų E, taikymas bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis nėra visiškai skaidrus. E, praeitie esame bendradarbiavę, bet dėl to neretai iškildavo žmogaus teisų problemų, buvo pažeisto žmogaus teisės ir iškilo e, atvejai ne, nemalonus, nenorėtumėm, kad jie pasikartotų ir suprantame, kad pasikeitimas su informacija su trečių šalių piliečiais turi uh, vykti sklandžiau. Taip pat uh, E, norime, kad būtų išbrauktas 12 straipsnis, esame kalbama apie stebėjimo priemonės. Mes nemanome, kad yra pakankamai pagristų įrodymų, kad priežiūros e, priemonės yra reikalingos, o josgi nepaprastai brangiai kainuoja. Mes supraskim, kad visur bandom apkarpyti finansavimą, o palidovams ir visokioms technologinėms priemonėms, e, nesibaigiantiems jų sąrašams duodame visus e, prašomus pinigus, visas įmanomas sumas. Norėčiau, kad apie tai pagalvotume. Taip pat supraskime, kad Eurosiūr nėra kitų politikų įgyvendimo priemonė. Tai yra atskira politikos rūšis, e, kurioje yra kalbama išorinių, apie išorinių šonų stebėjimą, kovoti su nelegalia migracija ir kitais dalykais. Taigi turėtume būti labai atidus ir neturėtume traktuoti Eurosiur kaip priemonės, nes ji formuoja ES sienų politiką. Ir kaip jau sakiau, ta politika yra labai brangi. Dėl gelbėjimo turiu klausimų. Šį ryt mes e, susitikome ir kalbėjomės su Frontexo bosu ponu Laitinenu ir jis pasakė, kad e, žmonių gelbėjimas jūroje yra svarbus jo darbo prioritetas. Tačiau, kai aš paklausiau komisijos, ar nenorėtų įtraukti žmonių gelbėjimo jūroje į Frontexo mandatą, man buvo pasakyta, kad tai nėra įmanoma, nes gelbėjimas jūroje yra valstybių narių kompetencija kompetencijos klausimas. Eurosiur yra pasakyta, kad gelbėjimas jūroje yra prioritetas kaip tuos dalykus galima suderinti. Viena vertus sakoma, kad gelbėjimas jūroje yra prioritetas, kita vertus nėra jokių e, detalių apie tai, kaip gyvybės būtų galima gelbėti jūroje. To trūksta, kad galėtume įgyvendinti teiginius. Šyrį taip pat girdėjome, kad yra neįmanoma gelbėjimo jūroje vardinti kaip prioriteto, nes tik nuo valstybių narių priklauso, kaip tos operacijos vyksta, o ne nuo komisijos. Taigi, kaip tokius e, teiginius galima suderinti. Ir man būtų labai įdomu išgirsti tai iš jūsų lūpų, nes e, arba gelbėjimas jūroje yra e, preambulėje numatytas prioritetas, kas iš tiesų nereiškia nieko, arba mes įtraukėme jį į detalų į tekstą ir įvardinam, ar tai yra valstybių narių kompetencija ar panašiai. Reikėtų aiškiau žinoti, kas kaip yra. Ačiū. Ponas Busutil, prašom. Jūs neprašėt žodžio? Nepastebėjau. Ernst. Ernst. Ja, uh, dank. Um, Labai ačiū. Pirmiausiai norėčiau Noriu padėkoti pranešėjui pirmiausiai už e, jo teikiamus pasiūlymus, mes vertiname teigiamai ir mes pritarėm pasiūlymui nesikeisti asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis. Vertinant bendrai Eurosur sistemą, mums kyla labai daug abejonių, netgi griežtai jai nepritarėme dėl įvairių priežasčių šiandien ryte. kuomet Frontex atstovams mums pasakojo apie visas priemonės, kurias pasitelkiant yra gelbėjamos žmonių gyvybės. Mums nereikia tos stebėsenos sistemos, priežiūros sistemos, mums reikia gelbėjimo sistemos, tačiau tokios sistemos, kokia čia siūloma, pavyzdžiui, 12 straipsnėje, tikrai mums nereikia. Mes iš esmės prieštaraujame šiam pasiūlymui ne dėl to, kad priešintumės e, tarptautinio masto, kovai su tarptautinio masto nusikalstamamu, tačiau mes e, priešinamės e, bandymams taip, kaip čia yra siūloma riboti migraciją ir mūsų vertinimų pasirenk, čia vartojami apibrėžimai yra netinkami, nėra jokių prielaidų arba būtinybės tokią saugumo sistemą kurti. Klausimas kyla, kodėl reikalingi ne. Kam reikalingos e, nepilotuojamos skraidyklės, pavyzdžiui, kad ši sistema galėtų veikti. Manau, kad čia yra lobistai nemažai pastangų padėjo, kad ši programa būtų gyvendinama, taigi dėl to taip pat ją, jai nepritarėme, patikime atitinkamą pakeitimą, kuriame mes e, teigiame, kad prieštamės visi programai, tačiau kadangi žinome, jog parlamento dauguma mano kitaip, tai norime dalyvauti vykstančiose diskusijose, pareiškime atitinkamą pageidavimą tam, kad galėtume pareikšti savo nuomonę dėl tam tikrų kompromisuose siūlomų aspektų, siekdami būtinybės apsaugoti migrantus, tačiau nenorime, kad e, būtų naudojamasi asmens duomenimis Mes e, nenorime, kad būtų perkama tokia brangi priežiūros ir kontrolės įranga, gelbėjimas jūroje. Šis klausimas e, mums buvo labai svarbus, norėjome jį pabrėžti visur, kur įmanoma. Ir mes esame pasirengę pateikti pasiūlymus dėl padėties gerinimo šioje srityje, rengiant kompromisinius pasiūlymus. Kalbant apie tą stebėsenos e, techniką, tai nacionalinėse valstybėse veikia jau panašios sistemos, jeigu dar ES mastu mes ją įsteigsime. Tai ji pribrendus reikalų galės būti pradėta taikyti ne tik prie ES sienų, tačiau ir jos teritorijos viduje. Ir e, todėl e, atitinkami pasiūlymai man kelia tikrai didžiulį susirūpinimą, nors e, pirminis jų sudaromas įspūdis yra pakankamai neutralus ir bešališkas. Ačiū. Dabar steiksime žodį komisijos atstovui, po to Suteiksime žodį pranešėjo apibendrinti diskusijoms. Panas Oliver Zefart. Neteisingai supratau, komisijos vardu norėtų kalbėti. Rizikuodamas pakartoti tai, ką jau anksčiau minėjau, noriu pasakyti, kad migrantų gyvybių apsauga yra aiškus Eurosur sistemos tikslas ir siekis. Mes e, siekiame užkirsti kelią šimtams ir tūkstančiams pabėgėlių žūti žudžiame jūroje pakeliu į Europą. Gelbėjimo operacijos nepriklauso ES įgaliojimo sryčiai, tačiau e, Tartautinė jūro organizacija yra numačiusi galimybę pagal tarptautinius teisės principus įsteigti tarptautinius gelbėjimo centrus jūrose. Jie veikia atitinkamose valstybėse narėse arba yra kūrėmi. Ir gali būti atitinkami gebėjimai pasitelkiami ir sistemos gelbėti ne tik migrantams, tačiau taip pat ir kitose situacijose, pavyzdžiui, jeigu skęsta tanklaivį ir jo įgulą reikia gelbėti. Teisinių požiūrį mes turime labai, labai apdairiai elgtis, todėl komisija ir siūlo atitinkamą formą pasirinkti, kuri yra jums čia pristatoma, grįžtant prie mažų laivų ir 12 straipsnio nuostatų Eurosur pirmiausiai nėra investicijų programa skirta pramoniai. Jie siekiama pagerinti pasienio kontrolės veiksmingumą, keičiantis e, institucijoms tarpusavyje domenimus 20 reglamento straipsnių yra skirti tarp agentūrinio bendradarbiavimui ir keitimusių informaciją. Vienas straipsnis yra skirtas priežiūros ir kontrolės technologijai. 12 straipsnis. Šiame straipsnėje jį įtraukėme daugiausiai dėl to, kad kyla labai daug problemų siekiant aptikti ir sekti mažus laivus. Ir dėl šios priežasties dauguma migrantų nuskesta jūroje plaukdami, tai tai nėra investicijų programa pramoniai. Dėl Eurosur e, tikrai nebus įsigyti papildomai šimtai lėktuvų, raiktasparnių ar patrulių laivų. Mes tačiau siekime pagerinti pasienio kontrolės e, e, sistemos veikimą, taip pat ir patruliuojančių laivų bendradarbiavimo skatinti tai yra techninių požiūrių pakankamai e, didžiulis iššūkis. Todėl bendra kontrolės priemonių taikymo sistema yra labai svarbi. Kalbant apie nepilotuojamas skraidyklės, civilinėje oro erdvėje šiuo metu tokiems aparatams skraidyti draudžiama. Mes atlikome atitinkamus, įvykdėme tinkamus bandomosius projektus e, tam tikrose skirtose oro erdvės vietose ir ta sistema nepasitvirtino, tai per timiausius 8 ar 10 metų. Tiksliau, galbūt ta sistema pradės būti naudojama, tačiau artimiausiais metais e, tikrai ne, nes nepilotuojamas skraidiklių naudojimas čia būtų tikrai kitoks nei kitose pasaulio vietose, būtų skirti tik tai aptikti tiems mažiems migrantų laiveliams. Žodis ponui Mulderiui. Ačiū. Pirminkė keletas dalykų. Reaguojant į, kas buvo pasakyta, ponas, kurie jau išėjo, norėjau pasakyti jam, kad mūsų tikslas, e, dokumento tikslas yra ne tik tai apsaugoti žmogaus e, gyvybės, tai yra labai uh, aišku, svarbus dalykas. Jeigu mes neužtikrinsime to, tai visos kitos pastangos bus nieka, nieko vertos. E, dėl domenų apsaugos svarbiausias tikslas yra nerinkti asmens duomenų, bet rinkti duomenys apie judėjimus, apie sistemos silpnasias pusės ir masinių duomenų interpretavimas, o ne asmeniai duomenys. E, ir mano pasiūlymas yra tos informacijos nesuteikti trečiosioms šalims. Dėl stebėjimo e, reikia dar į tai pasižiūrėti, o apskritai galiu pasakyti, kad ir ryte klausiau to, ką sakė Frontexo direktorius. Pagrindinė problema yra tai, kas atsitinka, kai aptinkamas laivelis su žmonėmis. Ir kas bus toliau, apie tai taip pat buvo kalbama. Iki šiol aš uh, sakiau, kad tai ne Eurosiūro dalykas, bet nacionalinės kompetencijos reikalai dar kartą reikės grįžti prie to, bet aš kitaip, e, nematau jokių kitokių galimybių, kaip tai pagerinti, nebent kas nors man pateiks kokius nors argumentus. E, šį rytą e, Frontexo direktoriai buvo pateikti keletas klausimų. E, dėl to. Aš rekomenduoju sutiksiu su šešėliniais pranešėjais artimiausioje ateityje ir pristatysiu jiems savo kompromisus. Jeigu nesusitarsime dėl jų, tai tada reikės balsuoti komitete dėl visko. Ačiū. Ačiū už atliktą darbą. Ačiū už jūsų poziciją. Jūs visuomet labai kalbate tiksliai, glaustai, žinote, kiek kam skirta laiko, o dabar turėtume nustatyti, kada vyks orientacinis balsavimas, lapčio 26-27. Kitas e, mūsų posėdis tada vyks lapkritį. Dabar e, periname prie kito darbo tvarkės punkto, vidaus saugumo fondas ir e, prieglopščio bei migracijos fondas. E, Lorenzo Fontana yra mūsų pranešėjas. Pasakysiu, kad prasiūlyme yra nuostatos, bus, e, kurios bus taikomas naujiems fondams 14-20 metais. Vidaus reikalų srityje daugiau kaip 150 pakeitimo yra pateikta dėl pasiūlymų ir dabar suteiksiu žodį pranešėjai, kuris pristatys klausimą, paskui komisijai ir tarybai, paskui dar padiskutuosime. Pone Fontana, žodis Jums. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti kolegoms už tai, kad jie išreiškė susidomėjimą šiuo pranešimu, kaip sakėte, teisingai, pateik, pateikta nemažai pakeitimų. Ir aš E, su šešėliniais panešiais įsigilinsiu juos, nagrinėsime. Pirmiausiai e, žiūrėsime tuos e, pakeitimus, kurie bando patikslinti fondų naudojimą, supaprastinimą, taip pat, kurie susijęs su informacijos skleidimu ir komunikavimu. Mes bandėme į pranešimą įrašyti tam tikras mintis ir akcentuoti jas. Būtent ką darė padaryti vietos valdžia. Mes turėtume bandyti, už, e, kad taip ir būtų. Subsidiarumo principas taip pat turi atsispindėti. Yra įvairių požiūrių Europoje, tačiau turime galvoti, kad priemonė turi būti naudinga, ne pernelyg biurokratiška ir tokia, kurią suvokti naudoti būtų lengva. Mes susitikome su darbuotojais, šešėliniais pranešėjais, norėčiau jiems padėkoti. Bet yra dar keletas klausimų. keletas pakeitimų, dėl kurių mano nuomonė nėra teigiama dėl veiksmų trečių šalių ir jų finansavimo iš dviejų vidaus reikalų fondų. Komisijos nuomonė yra priešinga. Būtų įdomu išklausyti komisijos tikriausiai išgirsime prieštaravimus per diskusijas tolesnės dėl šių klausimų. Taip pat kyla klausimas dėl 69 pakeitimo. Tai yra klausimas, kur, dėl kurio iš komisijos norėtume išgirsti patikslimą darbo grupės įkūrimas, su kuria reikėtų konsultuotis dėl veiksmų atliekamų trečiosiuose šalyse. Šis pakeitimas, aišku, turi teigiamų savybių Aš tikiuosi, esu tikras, kad e, darbo grupė gali būti naudinga, gali dirbti su nevyriausybinės organizacijomis ir suvaidinti svarbu vaidmenį. Tačiau būkime atsargus ir užtikrinti reikia, kad tai netaptų e, kažkokiu stabdžiu, kuris neleistų gyvendinti rimtų priemonių trečiosiuose šalyse ar e, kuris susiaurintų veiksmus. Išklausykime, ką komisija pasakys apie tai. Komisija sakė, kad e, tokia galimybė yra atvira, bet ką jūs turite galvoje, galbūt galėtumėte tiksliau pasakyti. Kitas e, galimas kompromisas yra bendro finansavimo priemonės buvo pateikti pasiūlymai, kalbam apie 75, 80, 90, net 100 procentų. Komisija kalba irgi apie 100 procentų. Turime susitarti dėl bendro finansavimo normos. Koks būtų geriausias santykis? Valstybės taip pat turi prisimti tam tikrą atsakomybę. aišku, turime galvoti ir apie ypatingas situacijas, taigi reikėtų geriau iš karto žinoti apie tuos procentus. 162 turėtume taip pat ieškoti kompromiso dėl tų jautrių sričių ir apie tai kalbėjome jau su šešėlinės panešiais. Vienas klausimas e, sukėlė tam tikrą nuostabą 127 ir 72 pakeitimai mes prašėme, kad būtų pateikta teisinė išvada. Kitaip tariant, kreipėmės į parlamento teisės tarnybą dėl išvados, nes kai kurie e, įgyventinimo aktai bus pakeisti e, deleguotaisiais aktais. Norime nuomonės apie tai. 127 pakeitimas. Manau, kad teisingai supratome viską ir teisės tarnyba taip pat lyg sutinka su tuo, kad tai, ką siūlo komisija, teisinė prasme atrodo teisingiau. Dėl 72 pakeitimo turime tam tikrų abejonių. Komisijos e, pasiūlymas mūsų nuomonė kelia abejonių dėl 190, dėl 290 e, sutarties straipsnio dėl ES veikimo reikia galvoti, kiek manevro laisvės gali būti suteikta komisijai. Reikės, kaip galima geriau išsiaiškinti šį klausimą. Kaip sakiau, yra daug pakeitimų, tačiau manau, kad jie pateikti atsižvelgiant į bendradarbiavimo tarp visų žėlinių pranešėjų dvasę ir turėsime renkti kitus posėdžius, susitikimus, kad galėtume išsiaiškinti, kokia yra kiekvieno nuomonė ir koks turėtų būti galutinis rezultatas. Ačiū ponė Fontana. Dabar išklausykime komisijos ir pirmininkaujančios šalies ponė Belinda Paik, komisijos atstovė. Um, Ačiū pirmininkė. Aš noriu padėkoti pranešėjai ir noriu padėkoti komitetui iš komentarus man anksčiau paminėtam reglamentui. Tai reglamentas, kuris iš esmės e, gyvendina e, vidaus saugumo fondą ir pabėgėlių ir prieglapšių fondą. Pastebėjome, kad yra labai nedaug pakeitimų pačiai mūsų siūlomai sistemai. Ir mes jau ankstesnėme šio komiteto posėdėje kalbėjome, kad e, reikia pasiekti daugiau supaprastymą. Tada kalbėjome apie reglamentą. Aš tikiuosi, kad faktas, jog nėra parlamentarų salėje likę, rodo, kad parlamentas pripažįsta mūsų pastangas. E, susitarimas dėl naujo finansų sutarimo turės būti suderintas su vystimosi straipsnis, pirmininkaujantį šalis tą jau daro. Ir baigdama norėčiau paminėti keletą pranešėjas išskirtų punktų ir dar paskui išskirsiu kitų. Dėl išorinė metmens. Iš esmės čia aš išvelgiu du klausimus. Pirmiausia, taip, išorinė dimensija turėtų egzistuoti. Ar kaipgi mes pasieksime nuoseklumo su išorinėmis priemonėmis pranešėja mane pakvietė paaiškinti, kodėl ta išorinė dimensija yra reikalinga. Aš galėčiau labai plačiai kalbėti, bet vėlgi aš prašysiu, kad parlamentarai pažiūrėtų į tą dosiją, kurį mes pateiksime e, parlamentui ir tarybai. FISH numeris 13. E, 13 dosija yra skirtas būtent išoriniai dimensijai ir reikėtų pagalvoti, kaip mes galėtume uh, E, koreguoti veiksmus, žiūri, galvant apie trečiasis valstybės. Taip pat ten pateikėme tokių veiksmų pavyzdžių. Akivaizdu, kad reikia imtis priemonių, kurios tarnautų ES vidaus politikos interesams. Tai neįeina ES e, e, išorės politiką. Jeigu norite daugiau informacijos apie išorinę dimensiją, mes galėsim su to, prie to sugrįžti vėliau, bet dabar esame įsitikinę, kad tai yra dabartinių fondų silpnoji vieta ir reikia rasti ribotų galimybių pagal nuojosius fondus, pagal tiesioginį valdymą, numatyti veiksmus susijusius su uh, E, trečiosiomis šalimis ir pagalba joms. Kitas dalykas iškilęs daugelėje pakeitimų yra susijęs su koordinavimu. Kaip mes pasieksime e, nuoseklumo su kitomis išorės politikomis, kaip užtikrinsime veiklos koordinavimą. Aš turiu pasakyti, kad mes nesutinkame su pakeitimais, kurie čia buvo pasiūlyti. Jie būtų labai. E, mokomieji tokie, nurodantis, kokias e, mechanizmus e, taikytų Europos komisija ir išorės veiksmų tarnyba. Iš vidaus e, koordinavimo mechanizmai jau yra sukurti ir jie taikomi ne tik išorės veiksmams, bet ir Europos komisijos veikloje, pavyzdžiui, gyvenant prieglopšį ir migracijos fondą arba to fondo veiklos suderinimą su socialinio fondo veiksmais. Mes taip pat nemanome, kad teisėkurinis dokumentas e, yra tas dokumentas, kuriame turėtų būti aprašyti komisijos veiklos mechanizmai. Komisija turėtų būti atsakinga už biudžeto įgyvendimą. Bet mes su dideliu susidomėjimu pažvelgėme visą eilę pakeitimų, įskaitant 36 pakeitimą ir biudžeto komiteto 9 pakeitimą. Jame yra kalbama apie konstatuojamąją dalį. Uh, Todėl mes galbūt pasiūlytume, kad e, būtų e, įgyvendinti pakeitimuose išdėstyti tikslai ir e, prie šeštos konstantomosios dalies galėtume parašyti papildymą ir sakytume, reikia užtikrinti, kad šis nuoseklumas kablelis Europos komisija kartu su išorės veiksmų tarnyba visapusiškai pasinaudos dabartiniu koordinavimo mechanizmu ir jį sustiprins, jeigu to reikės tą tekstą aš išduosiu pranešėjai, pažiūrėsiu, gal jai tai bus naudinga, bet e, manome, kad visa eilė punktų jau buvo išsakyta ir biudžeto komitetas e, savo pakeitimuose į tai atsižvelgia. Bet mes siūlome, kad tai paliktų, pasiliktų konstatuojamojo dalyje, o ne tekste. Pranešėjas taip pat iškėlė klausimų dėl e, pakeitimų susijusių su įgyvendinimu komisijoje. E, Ypač norėčiau atkreipti dėmesį 72, 127 ir 131 pakeitimus. Komisija su šiais pakeitimais negali sutikti. Įgyvendamųjų aktų pakeitimas deleguotaisiais aktais tada, kai komisijos įgyvendinimo gale nekelia jokių abejonių, pavyzdžiui, daugiametėje darbo programoje arba nacionalinių programų gernime arba resursų paskirsime po vidutinės trukmės peržiūros, E, reikalauja, kad mes labai atidžiai e, apie tai pagalvotume. Pakeičiant įgyvendamos sektus deleguotis aktas reikia būti labai atsargiems ir tary, diskusijoje su taryboje apie tai reikėtų skirti daugiau dėmesio. Taip pat Europos komisija siekia labai atidžiai stebėti uh, E, ar tarp institucijų yra bendra nuomonė apie įgyvendinimo aktų pakeitimo deleguotaisiais aktais. Ir pažiūrėsime, ar iš, atsiras kokių kitokių nuomonių. Jūsų teisės tarnybė turės apie tai daugiau pagalvoti. Bet aš kaip jau sakiau, 72, e, 127 ir 131 mums yra neprimtini. Ir dar porą dalykų dėl partnerysčių. Mes sveikiname susidomėjimą šią temą Manome, kad yra išreikšta labai daug skirtingų nuomonių apie partnerystės struktūrą ir mes ragintume jūs, kad partnerystės mas, masas išliktų racionalus ir galėtume konsultuoti su kitais, nestabdydami politinio dialogo ar partnerystės funkcionavimo nelėtindami. E, žinoma, pagal 99 pakeitimą mes galvosime daugiau apie parengiamojo darbo gerinimą. Pakeitimuose yra taip pat daug kalbama apie grinųjų pinigų srautus e, valstybėse narėse. Valstybės narės e, yra atsakingos už bendrą finansavimą ir bendrus įsipareigojimus. Faktiškai čia kalbame apie visas lėšas, kurios bus įgyvendinamos bendrai su valstybėmis narėmis ir mes matome, kad biudžete mokėjimo įlūtėse turės būti apie tai kalbama kalbama, bet aš kaip ir sakiau, esu pasirengusi padiskutuoti e, apie tai e, trialoge ir aukštesnio lygio susitikimuose. E, penktam straipsniui yra pateikta labai daug pakeitimų. Bendrai aš galiu pasakyti, kad e, esame labai noriai nusiteikę. E, peržiūrėti visą tekstą dėl daugiametės, ypač finansų perspektyvos ir norime, kad būtų laikomasi standartinio teksto. Tas pasakytina ir apie Europos parlamento biudžeto kontrolės komiteto pakeitimus. Ir galiausiai norėčiau atkreipti dėmesį 113 pakeitimą. Ten siūloma, kad Europos komisija teiktų e, programų, kurias e, mums teikia valstybės narės projektus Europos parlamentui. Tiesą sakant, mes tam neprieštaraujame labai smarkiai. Gal tai ir didelis darbas mums būtų, bet turbūt parlamentas yra suinteresuotas e, patvirtintų nacionalinių programų e, kopijas gauti septyneriems metams. Manau, kad jūs pat pats galite apie tai pagalvoti. Bet kaip sakiau, aš mielai perduosiu pranešėjai siūlomą tekstą ir e, šeštos konstatuojamosios dalies naują variantą. Ačiū. Ar taryba norėtų pasisakyti? Ponas Fordifis. Ačiū pirmininkė. Kaip ir anksčiau savo pasisakymę dėl pasiūlymo susijusio su prieglopščio ir migracijos fondu, E, tary, galiu patvirtinti, kad tarybos ad hoc darbo grupė baigs savo veiklą kitą savaitę, 15 e, spalio, ir koreperui bus pateikti keturi MFF reglamentai susijęs su vidaus reikalais. Šiuo metu taryba sutelkia dėmesį į visus horizontaliuosius klausimus apimančius keturis reglamento pasiūlymus. Ir kaip jau buvo pasakyta anksčiau, pirmininkaujanti valstybė jau suderino uh, E, savo kompromisinį pasiūlymą su atitinkamais horizontaliųjų reglamentų straipsniais ir finansų reglamentų. Taryba pritarė, kad dauguma komisijos išskirtų akcentų yra svarbus ir parlamento prioritetai yra svarbus ir pirmininkaujantį valstybę siekia labai glaužiai bendradarbiauti su parlamentu ir komisija per oficialias trilogo dėrybas, kad būtų pasiektas e, geras, racionalus ir veiksmingas valdymo ir kontrolės mechanizmas e, vidaus reikalų finansavimo srityje. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė Florifis. Ir gal liko šiek tiek laiko diskusijai. Ponas Fos nori pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pavaduoju Robertą Pirkerį, mūsų šešėlių pranešėją. Negalėjo jisai šiandien dalyvauti posėdėje. Todėl tai e LP frakcijos vardu norėčiau pristatyti jos poziciją dėl kai kurių pasiūlymo punktų. Pirmiausia, 13 e, straipsnis, ten kalbama apie pridėtinę europinę vertę šio pasiūlymo. Tanja Faizon, Franciska Keller jau pareiškė panašius interesus dėl būtinybės e, išsiaiškinti, kokia pridėtinė vertė yra sukūriama. Manome, kad 55-asis ponios Fajon pakeitimas yra tinkamas, siekiant apibrėžti pridėtinės vertės, pridėmosios vertės savoką. Taigi reikėtų jam pritarti. 5-ame, 25-ame straipsnėje kalbama apie kontrolės e, patikras iš anksto nepranešus. Uh, ir Alde frakcijos pono Pirkerio teikiami pakeitimai, jais yra e, siūloma numatyti galimybę atlikti patikras nepranešus iš anksto. Tai yra labai svarbi priemonė, nors praktiškai ją įgyvendinti ne visuomet įmanoma ir ypač uh, Todėl mes siūlo, siūlėme įtraukti anglišką terminą where appropriate, kur tinkama. Šeš, šešto straipsnio A dalį teikiami pakeitimų pasiūlymai, kur kalbama apie sąsajas su trečiosiomis šalimis ir bendrą finansavimą. Šiems pakeitimams mes negalime pritarti. Skilo mums didelių keblumų. 69 pakeitimas SRD frakcijos dėl trečiųjų šalių atžvilgių taikomų priemonių ir konsultacijų su trečiosiomis šalimis skeptiškai vertiname tokį pasiūlymą, tiek pasiūlymą įsteigti, remiantis reglamento nuostatomis, atitinkamą darbo grupę komisijos vidaus struktūrose, tai neturėtų būti reglamentuojama šiuo teisės aktu, taip pat skeptiškai vertiname tokios darbo grupės kūriamą pridėtinę vertę. Manau, kad tai tik tai padidintų finansinės ir administracinės išlaidas, turint omenyje, kad komisijos viduje ir taip jau veikia tokios struktūros dėl aštuntos straipsnio, dėl pagalbos kuri teikiama nedelsiant ar 100 procentų, ar 80, 90, 75 procentais ta pagalba turėtų būti teikiama. Dėl masto manau, kad galima būtų susitarti, rasti kompromisą 12-13 straipsnė, kur kalbame apie partnerystę ir politinį dialogą. Mes daug reikšmės teikiame komisijos kūriamai infrastruktūrai, dėl 12 straipsnio, dėl nacionalinių programų gyvendinimo ir parengimo etapų manome, kad valstybėse narėse reikėtų pasikonsultuoti su regionės valdžios struktūromis NVO šiais klausimais. Toliau mums taip pat svarbu, kad būtų užtikrintas atitinkamas lankstumas ir atsižvelgiamai padėti valstybėse narėse. 13 straipsnėje kalbama apie politinį dialogą tarp komisijos ir valstybių narių. Dėl praktinių priežasčių reikėtų stengtis nekurti e, papildomų institucijų ar viešųjų, ar jos būtų viešosios e, ar privačios, nes e, tinkami sprendimai turi būti gyvendinami valstybių narių lygmenį. 17 straipsnių penktoji dalis yra teikiamas pakeitimas dėl, kuriame siūloma išbraukti 16 straipsnio penktąją dalį. Ponas Pirkeris to pakeitimo autorius e, mums e, tas e, ši nuostata atrodo kontraproduktyvi, nes ją įtvirtinus kiltų grėsmė tam tikrų projektų įgyvendinimui ir todėl reikėtų didinti atitinkamą finansavimo dalį iš ES biudžeto. Todėl mums būtų pritiniau e, kaip nors tiksliau apibrėžti tas pateisinamas priežastis, apie kurias čia kalbama, duly justified e, reasons. Dar trys pastebėjimai, 33 straipsnis, jame kalbama apie iš ankstinio finansavimo tvarką. Mes siūlome numatyti papildomą kasmetinę 2,5 procentų finansavimo e, dydį nuo bendros finansavimo sumos nacionalinės programos, nes e, nemanome, kad e, <clears throat> padidinus 60 finansavimo dalį apskritai valstybės narės imtųsi renkti nacionalinės programas dėl vertinimo ataskaitų. Manome, kad čia taip pat galime pasiekti kompromisą. Mums labai svarbu, kad nekiltų grėsmė viešai tvarkai arba vidaus saugumui. Todėl, jeigu galėtume šios straipsnio nuostatas atitinkamai apriboti. Galime taip pat tikėtis kompromiso dėl 72 ir 127 pakeitimų, kuriuos teikia SRD frakcija Tanja Fajon. Jeigu jau būtų užsakomos teisinės išvados arba teisinis vertinimas, tuomet reikėtų, kad tame teisinėme vertinime ir išvadose būtų atsižvelgiama ir į kitus teisės aktus, kad galėtume susidaryti visapusiškesnį vaizdą. Pone Fajon žodis. Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą šešėliams pranešėjams komisijai, tarybai, už pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis Teikdami kai kurios pakeitimus mes norėjome padidinti skaidrumą vieną vertus, tačiau taip pat siekiame, kad nacionalinių programų tvirtinimo procedūros siekiant finansavimo šio fondo būtų sustiprinta pilietinė visuomenė ir jos bendradarbiavimas su Europos parlamentu. Išklausius šios diskusijų tampa aišku, kad svarbiausias nespręstas klausimas yra ES teikiamas finansavimas įvairiams projektams trečiosiuose šalise. Siūlome savo pakeitimuose rasti aukso vidurį tarp komisijos pasiūlymų ir tarp pozicijų tų, kurie prieštarauja bet kokioms e, finansavimo, išorės finansavimo priemonėms fondo lėšomis. Sąjungos išorės veiksmų tarnyba taip pat turėtų gauti tinkamas garantijas. 69 pakeitimas kolegės Gijom jame siūlomas labai svarbus saugiklis, numatant e, atitinkamą struktūrą, kuri nesidubliuotų nei su Dublino reglamentu, nei su kitomis e, pastangomis ir, e, aišku, padidintų sąnaudas, tačiau mums reikia tokios struktūros, kad galėtume geriau koordinuoti savo veiksmus trečiosiuose šalyse. E, šiame pakeitime galime išvelgti daugiausiai teigiamų aspektų. Komisija teigia, kad toks mechanizmas jau veikia, tačiau raštu tokios informacijos aš niekur nemačiau, bent jau pasiūlyme dėl šio reglamento, todėl manau, kad reikia papildomų garantijų šioje srityje tam, kad tokia specialioji darbo, tokia specialioji struktūra užtikrintų optimalų koordinavimą dėl 72-127 pakeitimų ir deleguotojų aktų taikymo rengiant veiksmų programą ir nacionalinės programas, aš norėčiau paprašyti Europos parlamento teisės tarnybą parengti oficialų vertinimą, pritariu anksčiau kalbėjusiam kolegai kad e, tokių teisinių išvadų taip pat reiktų ir bendrajame kontekste. Vakar per susitikimą su šešėliais pranešėjais e, teisės taryba pareiškė neoficialią nuomonę, tačiau kartu buvo pareikšta, kad ši nuomonė buvo parengta pakankamai skubotai. Manau, kad reikėtų išsameu ją apsvarstyti ir skirti šiam klausimui daugiau dėmesio ne vien e, dėl deleguotų teisės aktų ir e, jų tinkamumo šiuo atveju, tačiau taip pat ir dėl įgyvendinamųjų aktų ir jų tinkamumo naudoti taip, kaip siūlo komisija. Dėl pridėtinės vertės. Kolegos iš LP pagristai minėjo, kad uh, Tai yra prielaida, kad LP frakcija pareikštų pritarimą šiam pasiūlymui. Pridėtinė vertė turi būti sukurta konkrečių e, poveikių plėtojančią saugumo erdvę dėl bendro finansavimo. Manome, kad e, kofinansavimas e, tokiamis išskirtimis aplinkybėmis turi apimti bent jau 90 procentų visų sąnadų, nes išskirtiniais atvejais mes galėtume numatyti ir 100 procentinį kofinansavimą. vertindami ekonominę padėtį kai kuriuose ES valstybėse narėse, galime aiškiai matyti, kad jos neturi lėšų finansuoti tokių projektų, o dėl to kenčia visuomet žmonės, dėl to e, jie praranda gyvybės. Taigi manau, kad reikia daugiau laiko skirti šiam klausimui, dar žodis poniai Keller, prieš suteikiant žodį pranešėjai. Aš e, nebenoriu e, jau įkirėti jums su tuo, ką sakiau vakar. E, buvo paminėta išorės biudžeto eilutė. Mes nesame prieš trečiasias šalis, bet manau, kad ta išorės biudžeto eilutė yra kažkas naujo, kas įrašyta į E, vidaus reikalų generalinio e, direktorato biudžetą ir turime labai didžiai sekti, kas bus su ją. Yra e, dalykai, kurie susiję su trečiosiomis šalimis, tai yra išorės veiksmų klausimas arba DEFCO generalinio direktorato klausimas, taip pat gali būti veiksmai susiję su migracija, tai yra prieglopščio klausimai prieglopščio pajėgumo stiprinimas. Aš bijau, kad pasiūlymai gali padidinti tik tai dabar mm, netolygumus. Aš nesu už tokią išorės, e, išorinę eilutę biudžete, tai yra naujas dalykas. Mes e, kalbėjome su komisija jau daugybę kartų nuo pernai apie tai ir mes siūlome, kad to nebūtų. Tikiuosi, kad e, galim, galėsime akcentuoti ir toliau šį klausimą. Kiti mums svarbus klausimai yra skaidrumas, jis buvo paminėtas kelią kartų, galbūt komisija galėtų mums pasakyti, ar yra problemų dėl to, ką sakė ponas Fos, dėl e, saugumo aspektų. Manau, kad bendrosios taisyklės e, dėl dokumentų naudojimo apima tai galbūt komisija galės pasakyti, ar yra problema. Ir e, papildoma vertė mums labai svarbi dėl deleguotojų aktų. E, mes sutinkame su socialdemokratais, ypač dėl 72 pakeitimo, tai yra labai svarbu. Labai svarbu yra. E, išsiaiškinti, kaip yra su nacionalinių programų rodikliais. Nereikia ko nors papildomai rašyti. Dabar darbo grupėje pateiktas socialdemokratų pasiūlymas mūsų nuomonė yra geras. Dėl bendro finansavimo tai nėra mums nepaprastai aktualius dalykas, bet kitoms frakcijoms matau, kad jis yra labai svarbus. 90 procentų turbūt būtų įmanoma. Ir manau, kad tai atitiktų ponios Holmar pasiūlymą. Ir manau, kad dėl kai kurių dalykų mes turime, kai kur mūsų nuomonė skiriasi, bet tikiuosi, kad rasime sutarimą dėl skaidrumo ir papildomos sritis, kur tie dalykai yra mums patys svarbiausi. Ačiū. Dėkui, Frau Keller. Ar komisija dar norėtų sureaguoti, bet labai trumpai prašom konkrečiai į klausimą dėl skaidrumo, kurį minėjo uh, ponė Keller. Komisijos pasiūlyme yra pasakyta, kad vertinimo ataskaitos turėtų būti viešos, visas jų tekstas. Tarybos darbo grupė uh, išreiškė susirūpnimą dėl to, kas būtų, jeigu kokia nors labai jautri informacija uh, ten būtų įrašyta ir e, apie tai jau buvo taip pat kalbėta ir e, vertinimo ataskaita turi būti vieša, dėl to yra sutarta, o išimtys turi būti labai ribotos ir reikia galvoti, kaip rasti kalbą, kaip e, šį signalą nusiųsti. Aš nežinau, ar vertinimo išsame ataskaita galėtų pare, pakengti kažkaip e, saugumui. Mintis yra ta, kad jo tokios ataskaitos, vertinimo ataskaitos turi būti viešos, o bet kokie nukreipimai labai riboto pobūdžio. Dabar, ponia Fontana, žodis jums. Labai ačiū, pirmininkė, labai trumpai. Manau, kad E, supratau esmę, bus pateikta teisininkų išvada, kuri apibrėž teisinę geografiją. Bet dabar mes sutarėme dėl kai kurių dalykų, tai yra aišku. 90 procentų atrodo pakankamai neblogas kompromisas. Kartais atrodo, kai kas galvoja, kad šimtas procentų turėtų būti Komisija ir šešėliniai pranešiai toliau diskutuos ties klausimais, kaip galima greičiau susitiksime, kad galėtume aptarti pakeitimus. Paskutinis pastebėjimas. Dėkuoju sekretoriatui už milšinišką pagalbą. Ačiū. Dėkuoju ponė Fontana. Dė, aišku, dėkuojame sekretoriatui iš visą atliktą darbą. Dėkuojame visiems dalyjams diskusijos. E, jūs e, iškentėjote iki pabaigos. Mūsų šiandien posėdis buvo labai ilgas ir dabar pranešiu, iki kada galima pateikti pakeitimus. Orientacinis balsavimas tiksliau e, numatytas lapkričio 26-27. Tai yra e, lapkričio antrasis posėdis mūsų. Jeigu nėra kitų klausimų darbo atvarkė, tai tuomet met paskelbiu, kad kitas mūsų posėdis vyks lapkričio 5 ir 6. Dėkuoju visiems, susitiksime kitą kartą.